We start the meeting. Eh. Pradedame posėdį. E, į visas kalbas yra verčiama, išskyrus kruatų ir maltiečių kalbą. Keletas e, pakeitimų mūsų sudėtyje. Ponas Tom Vandenkendelė yra komiteto pakaitinis narys, atstovaujantis EPP frakcijai. Jūs esate pas mus? Taip sveikinu prisijungusi prie mūsų komiteto. Pone Korina Karetu buvo paskirta komisijos nare atsakinga už regioninę politiką, taigi ji nebedirbs mūsų komitete, nebedirbs ir Europos parlamente. Dėl to ponė Renata Weber e, perėjo iš EPP į Aldė frakcija dabar EPP e turės 15 e, narių vietoj 16, o Aldė turės 6 vietoj 5. 6 narius vietoj 5. Atrodo, kad jau yra kandidatas užimti ponios Kretų vietą. Ponas Kaval. E, puiku. Sveikinu prisijungusi prie mūsų komiteto. Dar e, porą pranešimų apie būsimus susitikimus. Jeigu turite savo darbo tvarkės, tai žinosite, kad vyks bendras dviejų komitetų posėdis su ekono, ekonomikos komitetu dėl metinės saugimo apžvalgos, kaip tikėjomės ir norėjome. Jis įvyks gruodžio antrą dieną nuo 8 ryte iki 10. Tai yra svarbus susitikimas ir jis vyks e, Jan pastate 4Q2 ir taip pat po to vyks klausimas dėl TTIP. Mes prašėme to klausimo ir jis prasidės 10 val. PHS 3050. 3C050. Tai yra šioje salėje. Tai yra du svarbus mūsų komitetoj susitikimai. Ekon ir mūsų posėdis susitikimas apie metinio augimo apžvalgą, o vėliau klausimas dėl TTIP. Taigi vyks e, vienas po kito tie du e, susitikimai. Dar dėl Europos jaunimo e, renginių, e, gegužės mėnesį parlamente vyko Strasbūre. E, tam tikri renginiai. Dabar pratesime veiklą šioje srityje. Europos jaunimo, e, jaunimui skirti renginiai vis e, vyks neformaliai, bus susitikimai plėtojant tam tikras idėjas. E, tai bus 60 minučių sesija, jauni E, kvie, kvestiniai svečiai pateiks savo idėjas, o parlamento nariai išklausys tas idėjas. Ir nariai bus pakviesti spontaniškai sureaguoti į mintis išsakytas tų jaunų europiečių. Tikiuosi, kad dalyvausime gausiai šiame renginyje. Mes negalime e, labai daug skirti dėmesio jiems prieš rinkimus, tiems jauniems žmonėms, o paskui praėjus keletui mėnesių visiškai nusigręžti nuo jų. Taigi turime parodyti susidomėjimą ir specialiame tokiame trumpiame klausime turėtume dalyvauti. Dėl kitų sustikimų manau, kad nėra jokių problemų. Dabar kitas darbo tvarkės klausimas. E, balsavimas reikės naudotis elektroninėmis kortelėmis. I hope you've managed. We have to be formal when it comes to the. Uh, uh, Mm, atrodo viskas visiems gerai, turime labai rimtai dirbti dėl, priimsime sprendimą dėl globalizacijos, pristatymo prie, prie globalizacijos padarinių fondo. E, Virpul įmoniai Italijos, kas už? Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta antras balsavimas. E, Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas? Ar rezultato nematėte, sako pirmininkė. 32 už 3 prieš. Niekas nesusilaikė. Antras balsavimas. Pakartokime balsavimą. Balsavimas baigtas. Vienas, matome, susilaikė, 3 prieš, 33 už. Antras balsavimas, Prancūzijos klausimas, Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. E, Prancūzijos paraiška GED. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. 34 už, 3 prieš, 1 susilaikė. Ačiū. Now we'll have the report from the Dabar e, keisimės nuomonėmis su komisijos atstovais dėl komisijos ataskaitos, dėl direktyvos 2008-104 e, dėl darbo per laikino įdarbinimo įmonės taikymo. Suteiksiu žodį ponui Armindo Silva, kuris e, atstovauja užimtumo generaliniam direktoratui. Jis yra vadovas, jo atsakingas už teisėjų, kur ir socialinius aspektus. Ačiū, ponė pirmininkė, užimtumo socialinių reikalų komiteto nariai. Aš pristatysiu pirmiausia pamatinę informaciją susijusią su šia direktyva 2008 metų 104 direktyva, <clears throat> kur kalbama apie darbą per laikinasias įdarbinimo įmonės. Po to pristatysiu ataskaitos iš, išvadas, ataskaitos, kuri buvo paskelbta kovo mėnesį ir po to trumpai pakalbėsiu apie tolesnius žingsnius po to, kai buvo paskelbta ši direktyva. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad ši direktyva yra taikoma darbuotojams, kurie yra įdarbinami laikinojo įdarbinimo įmonių, kad galėtų atlikti laikiną darbą, prižiūrint tai įmoniai. Taigi šioje užimtumo, šiame užimtumo santykyje yra trys veikėjai – darbdavys, darbuotojas ir vartojant įmonė. Taigi tai yra, nėra labai standartinis santykis, tokių reiškinių Europoje matome vis daugiau. 1,6 procento visų visos darbo jėgos Europoje naudojasi tokiomis sutartimis, tačiau aišku skaičiai varijuoja įvairiose valstybėse, Junktinėje karalystėje ir Niderlanduose procentas yra kur kas didesnis. Taip pat tai yra labai jautru, kalbant apie ekonominį ciklą. Tokio darbo privalumas yra tas, kad yra užtikrinamas lankstumas įmonėms ir taip pat tai leidžia vėliau susirasti nuolatinį, labiau nuolatinį darbą bedarbiams. Tačiau kai kuriais atvejais, esant kai kurioms padė, situacijoms, tiesa, kad tai yra neužtikrinta darbo vieta. Ši direktyva turi gan ilgą istoriją. 10-10 pabaigoje komisija pradėjo konsultaciją su socialiniais partneriais ir nusprendė pradėti dėrybas. Tačiau jo žlugo 2001 metais, o po to komisija 2002 metais nusprendė pateikti direktyvos pasiūlymą. Prireikė šešerių metų dėrybų taryboje ypatingai Na ir pagrindiniai sunkumai buvo susiję su išlygomis taikom, ta, dėl vienodo, vienodų sąlygų taikymo principo. Direktyvos tikslas, kai gal, galiausiai direktyva buvo patvirtinta tarybos ir parlamento, buvo pirmiausia užtikrinti geresnę tokių darbuotojų apsaugą, sukuriant vienodo, vienodų sąlygų principą, atsižvelgiant ir į darbuotojus, ir į įprastinės darbo sutartis, taip pat e, pripažinti ir paremti tokį darbą per laikinojo įdarbinimo įmonės, siekiant užtikrinti lankstumą darbo rinkoje, skatinant valstybės narės atsisakyti nereikalingų apribojimų. Pagrindinės direktyvos nuostatos išvardintos pirmame, trečiame ir 5.1 punktuose, kur kalbama apie vienodas sąlygas, yra jos, tas principas yra apibrėžiamas Tas principas turi būti taikomas visiems tokiems darbuotojams, kalbant apie bazinės darbo įdarbinimo sąlygas ir tos sąlygos tai yra ir atlyginimas, ir darbo laikas. Penktajame straipsnėje yra apibrėžiamos kelios ribotos išlygos, kurios yra leidžiamos laikantis griežtų sąlygų. Ir čia yra trys svarbios išlygos. Pirmoji, pirmajame punkte iš pristatyta išlyga, yra taikoma tiems darbuotojams, kurie turi nuolatinę sutartį. Tai yra sutartis be galinės datos pasirašyta su darbdaviu ir jiems yra mokama tarp užduočių. Tai būtų laikoma kaip kompensacija tam, kad galbūt jiems nėra taikoma vienodo atlyginimo sąlyga. Po to trečiame punkte, penktos straipsnio trečiame punkte, kur kalbama apie išlygą dėl vienodų sąlygų ir kolektyvinės sutartys. Kai yra pasirašomos kolektyvinės sutartys, gali būti numatomos išlygos tam, toms vienodoms sąlygoms. Ir yra atvejų, kai tokios kolektyvinės sutartys yra taikomos. Ir galiausiai, tai buvo sudėtingiausiai svarstomas klausimas taryboje, jam prireikė keliarių metų, tai yra ketvirtas penktos straipsnio punktas, kur yra kalbama apie tas valstybės narės, kuriuose nėra kolektyvinių stačių pratesimo sistemos arba nėra universalios kolektyvinės starties sistemos. Ir tada galimybė daryti išlygą vienodų sąlygų principui, bet taip pat ir numatyti kvalifikacinį laikotarpį, per kurį yra taikoma vienodų sąlygų, taikomas vienodų sąlygų principas, pasirašius susitarus su socialiniais partneriais nacionaliniu lygmeniu. Taip pat direktyvoje yra svarbus ketvirtasis straipsnis, kur yra numatoma prievolė valstybėms narėms peržiūrėti visus apribojimus ir draudimus, kurie yra taikomi įdarbinimui per įdarbinimo įmonės. Ir jeigu tokios ribojančios priemonės nėra pateisinamos bendro intereso argumentu. Ir tai būtų ir darbuotojų apsauga, sauga darbe ir tinkamas darbo rinkos funkcionavimas. Tuomet valstybėms narėms tenka prievolė, kurios jie, jos turi laikytis siūs, ir siūsti ataskaitas komisijai apie savo peržiūros rezultatus iki 2011 metų pabaigos. Taip pat svarbus yra šeštasis straipsnis, kur tokiems darbuotojams yra suteikiama geresnė prieiga prie nuolatinio darbo ir taip pat prieiga prie kolektyvinių priemonių vartotojų įmonėse ir taip pat mokymui. Prieiga prie mokymo. Septintame straipsnė yra numatytos sąlygos tokių darbuotojų atstovavimui ir tokių darbuotojų atstovų informavimui arba per tą vartojimo įmonę, arba per darbdavį. Tai yra, tai šiuo atveju būtų įdarbinimo įmonė. Direktyva komisijai numato sąlygą, prievolę peržiūrėti direktyvos taikymą ir pateikti atitinkamą ataskaitą. Siekiant prireikus pasiūlyti galimus ar reikiamus pakeitimus. Mes tą ataskaitą parengėme, artimai bendradarbiaudami ir konsultuodamiesi su valstybėmis narėmis ir ES socialiniais partneriais. Įsteigėme komitetą, kuris vis dar egzistuoja. Gauname ataskaitas iš visų valstybių narių ir socialinių partnerių. Taip pat ekspertų pasitelkėme pagalbą ir paskelbėme tą ataskaitą, kaip sakiau, kovo mėnesį šių metų. Ši ataskaita joje yra ir techninių dokumentų, du priedai, kurie minimi skaidrėje. Kokie e, pagrindiniai ataskaitos rezultatai? Pirmiausia, visos valstybės narės perkelė direktyvą, nors kai kurios e, vėlavo tą padaryti. Mūsų patirtis nėra labai didelė taikant šią direktyvą ir į tai reikia atsižvelgti, nes perkelimo laikotarpis buvo 11 metai, kai kurios valstybės narės perkelė tik tai 12 metais direktyvą ir ataskaitą parengėme tik tai 14 metais, taigi tas laikas nėra toks jau ilgas. Čia yra nemažai klausimų, dėl kurių neižvelgiame esminių sunkumų gyveninant direktyvą. Pirmiausia, dėl apriepties, dėl apibrieščių, prieiga prie užimtumo, kolektyvinių sutarčių sąlygų, taip pat tokių įmonių darbuotojų atstovavimo, prieiga prie atstovavimo Čia jokių sunkumų ne, nematėme. O išlygos dėl vienodų sąlygų taikymo, čia mes nustatėme 12 valstybių narių, kurios praktikuoja išlygas ir tokiam principui. Tai yra Austrija, Bulgarija, Vokietija, Danija, Suomija, Vengrija, Airija, Italija, Malta, Niderlandai, Švedija ir Junktinė karalystė. Dėl ketvirtojo straipsnio draudimų ir apribojimų peržiūra. Čia beveik visos valstybės narės yra informavusios komisiją apie savo peržiūros rezultatus. Viena valstybė narė kol kas to nėra padariusi. Trys valstybės narės mano, kad apribojimų iš vis nėra taikoma jų darbo rinkoje ir ataskaitos yra pateikiami pateisinimai ir taip pat e, nurodoma, kaip buvo konsultuojamasi socialiniais partneriais valstybėse narėse. Dėl reguliavimo kaštų mes, atliko, mes užsakėme specialų į tyrimą ir jokių nusiskundimų iš, iš valstybių narių institucijų negavome dėl jokių papildomų svarbių kaštų susijusių su šios direktyvos taikymu. Tačiau darbdavių vertinimu esame gavę skundų iš jų, pusės, būtent, kad e, tokios įdarbinimo įmonės e, veiklos apribojimai nebuvo pakankamai išanalizuoti, ištirti nacionalinių atsakingų institucijų ir kad kai kurie tokie apribojimai vis dar sąlygoja nemažas sąnaudas šalies ūkija. Ataskaitos išvadose pirmiausia teigiame, kad bendrai direktyva buvo teisingai pritaikyta ir gyvendinama, tačiau turime pripažinti surinkę atitinkamus įrodymus, kad dviejopas direktyvos tikslas, apie kurį kalbėjau anksčiau, dar nėra visapusiškai pasiektas. Pirmiausia, vienodų sąlygų taikymo principas mes pripažįstame kad tam tikrų išlygų naudojimas ir tam tikrų nacionalinių institucijų interpretacijos, tokių išlygų interpretacijos gali galiausiai nepasiekti jokių rezultatų siekiant užtikrinti tokių įmonių, įdarbinimo įmonių darbuotojų geresnę apsaugą. Tokie darbuotojai vis, vis, vis tiek yra, <clears throat> nėra tinkamai apsaugomi ir vienodų sąlygų taikymo principas nėra realiai gyvendintas. Antra pastaba. Peržiūrėjus draudimus ir apribojimus, pripažįstame, kad daugeliu atveju valstybių narių atsakingos institucijos naudojo tą nuostatą kaip galimybę įteisinti status quo, netliekant tinkamo kaštų naudos įvertinimo, tokių apribojimų kaštų naudos įvertinimo. Uh, Tačiau kai kurie apribojimai buvo panaikinti po peržiūros, kurie buvo atlikta 11 metais. Ir tai nėra <clears throat> tokie pavieniai atvejai. Mes tikimės, kad daugiau bus pasiekta pažangos kai kuriuose valstybėse narėse, bandant išspręsti nereikalingų apribojimų panaikinimo problemą. Taigi darbas vis dar vyksta Ši ataskaita nušviečia padėtį, kokia ji buvo 13 metų pabaigoje. Komisija ir toliau stebės, kaip yra įgyvenima direktyva. Ir toliau veikia komitetas, kuriame dalyvauja valstybės narės ir socialiniai partneriai. Tai yra forumas suinteresuotų šalių dialogui ir mes, jeigu numatome ir išvelgiame kokiu tai gyvenimo problemų, e, gyvenimo sunkumų, bandome juos išspręsti. Čia galime pasinaudoti papildomomis priemonėmis, tai yra pažeidimų procedūra, jeigu matome, kad yra rimtai pažeidžiama direktyva. Ir mes, aišku, ketiname pasinaudoti tą priemonę. Antroji priemonė būtų Europos semestro rekomendacijos. Ir tais atvejais, kur nustatomos reguliavimo naštos valstybėje narėje, ypatingai jeigu jos yra įvardyjamos kaip kliūtis augimui ir tinkamam e, darbo rinkos funkcionavimui, tuomet komisija gali tai atspindėti tai šaliai skirtose rekomendacijose. Mes kol kas neturime ketinimų keisti direktyvą, mūsų prioritetas yra pasirūpinti, kad ji būtų tinkamai gyvendinta. mes gauname skundų iš piliečių organizacijų. Jų daug nėra. Man atrodo, tris skundus dabar esame, dabar nagrinėjame. Taip pat yra ir preliminarių užklausimų teismui pateikta. Čia buvo Suomijos teismo kreipimasis į teisingumo teismą. C500. 33 byla. Tai yra susijęs su ketvirto straipsnio pritaikymu. Būtent nacionalinis skundo pateikėjas mano, kad nacionalinės atsakingos institucijos nepadarė pakankamai, kad būtų peržiūrimi apribojimai. Ir tai yra byla dėl ketvirtojo straipsnio pritaikymo padarinių. Taigi tą bylą mes jos nagrinėjimą sekėme labai atidžiai, nes tai gali sukurti precedentą e, šioje srityje. Ir kaip sykis šiandieną mes ir sužinosime, kokie bus generalinio advokato sprendimai. Tikimės po kelių mėnesių jau gauti ir teismo sprendimą dėl šios bylos. Taigi tiek e, tam kartui ir mielai atsakyčiau e, su kolega į jūsų turimus klausimus dėl šios ataskaitos. Thank you, Mr. Dėkuoju, ponė Silva. Dabar galima paklausti, pakomentuoti. E, pane. Merci Madame la Présidente, merci à, à Monsieur Silva de nous avoir fait euh, ce point très complet sur. Euh, Ačiū ponui Silvai už tai, kad buvo pristatyta mūsų direktyva. Turėčiau keletą papildomų klausimų užklausiusių jūsų pasisakymų ir norėčiau jūsų nuomonės dėl to. Pirmiausia, dėl ko norėjau klausti, yra štai kas. Jūs sakėte, kad direktyvos tikslas yra užtikrinti, kad laikinai įdarbintieji asmenys savo to įsidarbinimo dėka rastų galimybių susirasti fiksuotą nuolatinę darbo vietą, kad jie turėtų geresnę prieigą prie nuolatinio darbo. Kaip jūs vertintumėte tuos galimus pokyčius, kaip susiradęs laikin darbą žmogus gali gauti nuolatinį? Nes direktyva dabar susiduria su ekonominės krizės sunkumais. Yra žinoma tai, kad įgyvendinimo bandomasis laikotarpis dabar vyksta labai sunkiu metu, kai darbo vietų labai labai trūksta. Toks būtų mano pirmas klausimas. Antras būtų dėl išimčių. Kaip būtų galima su jų skaičių sumažinti. Ir trečias dalykas, kai e, kalbam apie darbdavių skundus, ar jūs įvertinote, kiek papildomai sąnaudų tai pareikalauja. Ir ketvirtas dalykas yra žinoma, jog dėl krizės moterims sunkiau rasti darbo. Ten, kur jūs kalbate apie laikiną į darbą, ar esate pamastę kažką tokio konkretaus apie tai, kokį po, poveikį šiame sektoriuje e, jaučiame e, siekiant įsidarbinti vyrams ir moteriams. Krizė kokį poveikį turėjo. Norėčiau jūsų nuomonę šiais visais klausimais. Dėkoju. Shall you start answer that Jūs turite, sulaukite daug klausimų, bet galite jau pradėti atsakyti, atsakinėti. Galėčiau pradėti. Galiu pasakyti, kad pirminis direktyvos tikslas yra e, vienodas traktavimas. Ten yra tokia nuostata, kuri suteikia galimybę laikinai darbintiems žmonėms e, rasti nuolatinį darbą toje įmonėje, kurie yra įsidarbinę iš pradžių laikinai. Laikomos nelegaliomis tos nuostatos darbo sutartise, kurios neleidžia po to, kai pasibaigia tas laikinas įdarbinimas, kai neleidžiama darbuotojų ir įsidarbinti nuolatiniam darbui. Tačiau, kaip jau sakiau, pirminis tikslas yra užtikrinti vienodą traktavimą. Mes rengdami šią ataskaitą netlikome ekonominių vertinimų dėl to vaidmens, e, kokį poveikį turėtų tos sutartis ieškant nuolatinio darbo, tačiau sulaukėme kitų e, tyrimų rezultatų. Ir iš tikrųjų galimybės įsidarbinti pagal nuolatinę darbo sutartį skiriasi nuo to, kokioje fazėje atsiduria tas ekonominis ciklas. Yra e, tokių asmenų, kurie iš tikrųjų pabaigė savo nuolatinį, to laikinojo darbo sutartį, įsidarbino pagal nuolatinę darbo sutartį sėkmės procentas, aišku, yra mažesnis nei 50 procentų. Mažiau po užbaigę laikinai, laikinąją darbo sutartį randa nuolatinį darbą toje pačioje įmonėje. Tačiau, kaip jau sakiau, pirmiausia, tai yra ataskaita dėl direktyvos. Yra numatytos tam tikros išimtis, galima jomis naudotis, siekiant geresnės direktyvos pusiausvyros. vyros Mes neketinam tų išimčių skaičiaus mažinti. Ketiname daryti viską, kad būtų išvengta piknaudžiavimo išimtimis. Kad svarbu, kad nebūtų priimti, kad nebūtų priimti neproporcingi sprendimai. Ir kad svarbu, kad darbuotojai neprarastų apsaugos priemonių. Pavyzdžiui, jeigu paaiškėja, kad 50 procentų skiriasi darbo užmokestis laikinai įdarbintų darbuotojų ir darbuotojų, kuris dirba tą patį darbą, bet turi nulatinio darbo sutartį. Nes čia turėtume pasiaiškinti, kokie šimtim buvo pasinaudota ir ka, kokia susidarė situacija, kad buvo galima e, įgyvendinti būtent tokią taisyklę. Be abejo, mes nagrinėjame skundus, kurių gaudome iš organizacijų ir piliečių. Ir tų skundų daugiausiai yra susijęs su išimčių taikymu. Poveikis ekonomikai. Mes um, esame uždavę klausimą nacionalinės administracijos struktūroms ir darbdaviams. Ir tos nacionalinės organizacijos ne, sakė, kad nepastebėjo jokio neigiamų poveikio ekonomikai ar papildomų kaštų įgyvendinant šią direktyvą. Kai kurie darbdaviai skundėsi kai kuriomis direktyvos nuostatomis, kad ir, pavyzdžiui, vienodų traktavimo principo taikymu. Ir visa tai yra susijęs su tam tikruo apribojimų taikymu. Valstybės narės nagrinėjo tuos galimus apribojimus, kuriuos būtų galima pritaikyti. Mes gavome skundų šią temą. E, ir tai buvo susijęs su daugiau taip vadinamojusiomis top 10 veiklomis. Mes bandėme išsiaiškinti, kas labiausiai daro poveikį įmonėms. Ir čia mažos ir vidutinės įmonės dažnai skundėsi dėl didelės ir brangios administracinės naštos susijusios su šios direktyvos įgyvendinimu tačiau netlikus tyrimų negalim teikti čia tikslesnių skaičių. Atliekant tą top 10 vertinimą ir tyriant skundus, nepastebėjome, kad tas poveikis, neigiamas poveikis būtų labai rimtas. Poveikis moterų užimtumui. Šioje, šios ryties vertinimo nesam atlikę. Dėkoju. Mr. Simon. Ponas Simonas. Dėkoju. Dėkoju ponui Silvai už pasisakymą, už tokį išsamų paaiškinimą. Jūs porą kartų minėjote, kad gavote nusiskundimų nuo pilie, iš piliečių ir organizacijų, bent jau taip jūs sakėte. Aš nežinau, ar e, tie nusiskundimai e, įtraukė ir pernai gruodžio mėnesį profsąjungų atstovų iš Britanijos nusiskundimą. Jau praėjo beveik metai ir komisija, man atrodo, turi per tokį laiką sureaguoti į nusiskundimus. Be praėjo 15 mėnesių, man atrodo, kad e, laikas tikrai seniai praėjo atsakyti į tą skundą, kurio pagrindas yra labai paprastas. Jisai yra susijęs su jūsų pasisakymu. E, jūs sakėte, sistema veikia gana gerai, o paskui E, pasakyta, kad kai kuriuose šalyse, kurios naudojasi išlygomis, tai yra, e, tada e, ta sistema neveikia. Profsąjungų konfederacijos Britanijos nusiskundimas sako, kad nuolatos pažeidinėjama Junktinė karalystė, taip vadinama Švedijos išlyga Ir dėl, tiksliau dėl tos išlygos šis teisės aktas prasmingai ar sėkmingai netaikomas Britanijoje. Ir tas nusiskundimas yra labai rimtas, skundžiamasi Britanijos vyriausybės veiksmais e, ir e, pateikė jį be pagrindinė profsąjungo organizacija, kuri atstovauja visai organizuotai darbo jėgai Britanijoje. Prieš 15 mėnesių oficialiai buvo pateiktas skundas Europos komisijai. Tai prašyčiau tarti jūsų keletą žodžių apie tai, kas atsitiko su tuo skundu ir prašau įvardyti datą, kada profsąjungų konfederacija galės tikėtis atsakymo e, šiuo E, dėl šio skundo, kuris susijęs su šimtais tūkstančių e, per tokias agentūras įdarbintų darbuotojų. Tai yra geras teisės aktas, bet jis geras tada, kai jisai galioja. Galiu patvirtinti, kad Britanijos e, skundas profsąjungų yra vienas iš trijų. Aš turiu laikytis konfidencialumo nes šie skundai yra vertinami konfidencialiai, negaliu pateikti jūs, jums jokių detalių. Skundas taip egzistuoja, mes jį gavome. Jisai yra susijęs su tuo, kaip Junktinė karalystė taiko pirmąją išlygą. Pagal ją per agentūrą samdomi darbuotojai e, dirba pagal nuolatinį kontraktą ir e, mokama tarp e, užimtumo laikotarpiu ir problema yra, kiek mokama tada, kai yra dirbama ir tada, e, kiek mokama tada, kai, kaip tai yra susijęs su kitais darbuotojais, kurie dirba panašiomis sąlygomis. Mes e, bendravome su Junktinės karalystės valdžios atstovais e, yra m, mm, tam tikros bandomosios procedūros, mes per jas taip pat bendraujame su Britanijos valdžios atstovais. E, tyrimas vyksta ir jūs teisus. Atėjo laikas komisijai nuspręsti, ar reikės taikyti e, sutarties pažinimo procedūrą ar baigti tyrimą. Ir tikiuosi, kad komisija greitai apsispręs, tačiau e, mes tikrai nesėdime rankų sudėję. E, dirbame, renkame informaciją tiek iš nusiskundėjų, tiek iš nacionalinių institucijų ir turime e, pakankamai informacijos, kad galėtume priimti sprendimą dėl šio atvejo. Bijau, negaliu daugiau jums nieko konkrečiai pasakyti dėl šito klausimo. Dėkoju. Dar norėjau pasakyti, kad man labai keista, kad jūs turite laikytis konfidencialumo principo mes dirbame Europos parlamento užimtumo komitete, esame išrinkti tam, kad galėtume e, reikalauti iš jūsų atsiskaityti už savo veiksmus. E, šis oficialus skundas labai viešai buvo pateiktas e, profsąjungų konfederacija rugsėjo mėnesį pernai labai aiškiai pasakė, apie ką yra tas skundas, koks jo turinys. Taigi netrodo, kad tai yra konfidencialu. E, Gal galėtumėte um, man pasakyti konkrečiai, pagal kokį teisės aktą jūs privalote laikytis e, konfidencialumo. Ir jūs, atrodo, sakote, kad nežiūrint konfidencialumo, jūs ketinate labai greitai atsakyti profsąjungų konfederacijai ir sureaguoti tą 15 mėnesių senumo skundą pateiktą rugsėjai pernai. Ir Ar mes galime tikrai sulaukti atsakymo, tikėtis sulaukti jo iki kalėdų? Kai pateikiamas skundas, e, pareiškėjas gali prašyti laikytis konfidencialumo, kai kurie pareiškėjai tą daro, kai kurie ne. Šiuo atveju profsąjungų konfederacija paprašė konfidencialumo principo taikymo, o jų komunikavimas ne mūsų reikalas. Mes e, turime laikytis konfidencialumo principo, kai pareiškės konkrečiai paprašo to. O pagal kokį teisės aktą jūs e, kalbate apie tą konfidencialumą? Pagal tą, kuris E, reglamentuoja skundus. Ar man galėsite išsamei atsakyti? Taip, nes tai yra įprastinė procedūra. Tačiau galiu pasakyti jums, kad taip, kaip sakiau, užmeskime kontaktus tiek su skundo pateikėju, bendravome keletą kartų tiek su valdžios institucijomis, kad išspręstume šį klausimą, kuris lieka atviras. Sprendimą priims Europos komisija, tai yra politinė struktūra. Ar dėl to reikės pradėti sutarties pažeidimo procedūrą ar ne? Pone Štainruk. Dėkoju už informaciją, o, už informaciją, kurią mums pateikėte. labai e, nepatenkinama padėtis, kai direktyva užtrunka taip ilgai gyvendinti. Ir laikinas darbas e, yra vienas dalykas, kitas klausimas neišspręstas kaip atostogos, nemokamos atostogos. Jūs savo pasisakymę e, kalbėjote, kad naudojamos tam tikros priemonės kad būtų galima e, pigiau samdyti laikinus darbuotojus ir tokiu būdu situacija tęsiasi. Administracinis komitetas mano regione, kuris stebi, kaip e, viskas vyksta su laikinu užimtumu, pastebėjo, kad tai nėra platforma ar tramplinas į nuolatinį darbą, tai yra tarsi užburtas ratas žmonėms sunkiau užsitikrinti nuolatinį darbą. Nes situacija dirbant laikinai yra labai neaiški. Ar jūs atlikote kokius nors tyrimus? Nes turėtume matyti tokių duomenų. Uh, E, jeigu kalbėsime apie vienodo traktavimo principo įgyvendinimą. Man atrodo, kad to principo gyvenimas yra toli gražu nepatenkinamas. Jūs sakėte, kad matote daug neišspręstų problemų, bet nepasakėte, kur yra potencialas pagerinti padėčiai. Gal galėtumėte e, grįžti prie ketvirto straipsnio interpretavimo. Spalio mėnesį jau laukėme, kada bus pateiktas jisai. Ar jūs nemanote, kad egzistuoja tam tikri pavojai? Ar ne, nekyla pavojus, kad nuolatinis darbas laikin, ta, palaipsniui e, bus pakeistas laikinų darbų ir kad atsiras E, daug labai neigiamų tendencijų e, tarp darbuotojų įsidarbinimo galimybių ir darbo galimybių. Profsąjungos mums sako, kad pavyzdžiui Prancūzijoje viešosios paslaugos, viešosios institucijos galvoja, kaip pakeisti e, nuolatinius darbuotojus laikinais. Vokietijoje matome jau, kad tai vyksta ir norėtume, kad būtų gyventas vienodų sąlygų taikymo principas. Dabar jisai dažnai yra ignoruojamas. Kolega iš Junktinės karalystės e, minėjo, kas vyksta toje šalyje. Dėl e, konsultacijų su socialiniais partneriais. Kai kuriuose šalyse jos nevyksta taip, kaip numatyta direktyvoje. E, pasižiūrėkime Bulgariją ir Portugaliją. Ten tikrai taip nėra. Ar galite man pasakyti, ką komisija ketina daryti šioje srityje? Labai svarbu veikti komisijai kaip galima greičiau. Man regis, man atrodo, kad per dviejus metus turi būti parengta ataskaita apie direktyvos įgyvendinimą ir viešai paskelbta. Yra daug sričių, kur kyla daug problemų. Jūs taip pat sakėte, tai yra paskutinis mano pastebėjimas. Jūs sakėte, kad verslas E, valstybėse narėse buvo paprašytas pasakyti, kur yra daugiausiai problemų. Ir Aš šiaip jau, kokie yra privalumai ir trūkumai darbuotojams, ne laikinai dirba, ne tik laikinai dirbantiems, bet ir nuolatiniams darbuotojams organizacijose. Lankstus laikinas darbas taip pat e, kenkia ar kelia grėsmę nuolatiniam darbui įvairiose įmonėse. Silva. Yes, um... Ponas Silva. Noriu pasakyti, kad direktyvos tikslas nėra e, apriboti laikinojo darbo priešingai. siekiama e, legitimizuoti, pripažinti e, laikiną įdarbinimą darbo rinkoje, e, numatant atlyginimą, kuris būtų sąžiningas, panašus kaip ir kitų darbuotojų. Siekiama pagerinti laikinai dirbančių žmonių darbo sąlygas, taikant vienodo traktavimo principą neturėtų būti kliūčių ar kitų apribojimų E, pasitelkiant tokį darbą. Būtent tokia yra filosofija. Ar šimtų procentų esame patenkinti tuo, kaip viskas yra? Ne, komisija taip nemano. Turime ir toliau labai atidžiai sekti, kai bus taikoma direktyva. Tačiau kol kas nematėme jokių konkrečių pasiūlymų, kaip reikėtų taisyti direktyvą. Ir valstybės narės, net ir suinteresuoti subjektai, nenori, kad direktyva būtų taisoma. Mūsų nuomonė laikinas e, darbas turi būti taikomas tokiuose situacijose, kai neaiškios, pavyzdžiui, ir ekonominės prognozijas ateitis, nes darbdaviai nežino, kiek e, jiems reikės, kuriam laiku reikės naujų darbuotojų. Ir e, taip pat reikia numat, tam tikros apsaugos tokiais atvejais. Kitas dalykas e, - ekspertų konsultacijos. Smulkios vidinės įmonės, pavyzdžiui, neturi išteklių įvertinti darbo rinką, tada jie uh, E, kreipiasi į laikino įdarbinimo įmonės, kad jos skirtų tam tikram laikotarpiui specialistą. Bet reikia užtikrinti, kad tokie laikinai įdarbinami žmonės būtų pakankamai apsaugomi, kad būtų užtikrintas mokymas jų, galimybė naudotis tam tikrą įrangą. Uh, Problema yra ta, kad kai kuriais atvejais numatytos išlygos yra pažeidinėjimos ir kol kas e, vienodas traktavimas e, ne, nepasiteisina. Mes norime, kad jis praktiškai būtų taikomas. Pavyzdžiui, Švedijos išlyga Švedijoje ir Junktinė karalystėje egzistuoja skirtomai to, kaip ši išlyga yra taikoma šiuose dviejose šalyse ir matome, e, kokią situaciją gali ji sukurti. Tai yra vienas dalykas. Potencialas pagerinti padėčiai taip, sakiau, kad yra dvi priemonės, kurias nori pasitelkti komisija. Pirmoji yra e, sutarties pažeidimo procedūros taikymas, kai manoma, kad valstybės narės nepakankamai gerai gyventina direktyvą. Kitas E, kita priemonė rekomendacijos Europos semestro kontekste. Mes e, klausėme, ką mano darbuotojų atstovai apie e, direktyvos galiojimą. Profsąjungos skundžiasi dėl tam tikrų klausimų, tačiau nesame girdėję raginimo iš esmės pakeisti direktyvą. Bent jau profsąjungos atstovai to nereikalauja. Būtent tą norėjau pasakyti, sakydamas į klausimą. Dėl tramplino, tokio darbo kaip tramplino. Mes neįvertiname, kaip ši direktyva ar e, įdarbintų žmonių pelaikino įdarbinio agentūras gali būti tramplinas nuolatiniam darbui. Atli yra e, tam tikrų tyrimų E, konsultacinės bendrovės yra juos atlikusios. Pats pramonės sektorius yra e, pateikti tam tikri skaičiai, bet mes savo ataskaitos kontekste neatlikome tokio tyrimo. Thank you. Ačiū. Dabar žodį suteiksiu. Prašau, ponė Štainruk, dar kartą. Turiu papildomą klausimą, sako ponė Štainruk. Dėl socialinių partnerių įtraukimo valstybėse narėse. Bei kuriuose valstybėse narėse regis įgyvendinant direktyvą, kai kuriuose šalise regis socialiniai partneriai įtraukti nebuvo. Ką e, ketina daryti komisija, jeigu paaiškėtų, kad iš tikrųjų tai buvo. Nes juk šiaip yra direktyvai numatyta, kad socialinių partnerių turi būti atsiklausimų. Dėkui. Well, uh, of... Socialinių partnerių įtaka vertinama keliais lygmenimis. Europos lygmeniu pirmiausia, jie dalyvauja ekspertų komitet, komiteto veikloje, taip pat dalyvavo ir rengiant mūsų ataskaitą. Mes paprašėme valstybių narių, kad jos savo ataskaitose irgi prieš jas rengdamos pasikonsultuotų su socialiniais partneriais rengdamos tos, tas nacionalinės ataskaitas. Socialiniai partneriai, be jokios abejonės, jeigu nėra su jais tinkamai konsultuojamasi nacionaliniu lygmeniu, visuomet jie gali per savo atstovus Europos lygmenių išsakyti savo nuomonę. Dabar dėl to, kiek yra taikomos išlygos ir kiek tame dalyvauja socialiniai partneriai per kolektyvinės sutarties procedūras – Čia mes analizuojame padėtį ir galime pritarti išlygos vienodo atlyginimo sąlygai, jeigu kolektyvinė sutartis yra tinkamai gyvendinta. Ir būtent tai mes ir analizuojame. Taigi tiek galėčiau apie tai pasakyti. Ačiū. Dabar išklausysime du klausimus vienu metu. Ir po to paprašysime atsakyti į juos. Ūlė Kristensen pirmasis. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Silvai už um, pristatymą. Man atrodo, kad uh, liktais 2009 metų gruodžio mėnesį mes nusprendėme kad bus rengiama ši direktyva ir tai buvo puikia diena Europos parlamentui, nes tikrai netiek daug yra atlikta darbų socialinėje srityje, tokių gerų darbų socialinėje srityje. Tačiau aš norėčiau, kad darbo rinkoje tikrai būtų daugiau lankstumo, kad daugiau žmonių galėtų patekti į darbo rinką, kad per ilgesnį laiką jie galėtų įsitvirtinti joje. Tačiau problema yra ta, kad yra tiek daug įvairių išlygų. Tada tai kerta per kokybę. Ir tada sunku surasti kūrybingų sprendimų. Vienintelis tikslas čia yra išvengti vienodų sąlygų principo taikymo. Ir dėl to tai kenkia bendrai, bendram požiūriu į teisės aktus. Yra tikrai kūrybingų žmonių, kurie bando išsiaiškinti, kaip išvengti taisyklių laikymosi. Ir aš manau, kad reikia surasti būdą, kaip užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Ir būtent šioje direktyvoje tam ir skiriamas dėmesys. Laikini darbuotojai turėtų būti traktuojami vienodai. Tam čia reikalinga užtikrinti ir vien sąžiningą konkurenciją tarp įmonių. Ir taip pat e, darbuotojų Taigi man įdomu, ar yra įmanoma dabar pakoreguoti šią e, direktyvą, kad būtų užtikrinamas vienodų sąlygų garantas. Ponas man. Ähm, Dėkoju. Aš noriu apie konfidencialumą pasteirauti. Jūs esate teisus, tačiau norėtume gauti maksimumą informacijos komitete mūsiškiame. Manau, kad yra daug įmonių, kurios veikia taip vadinamuose pilkosiuose zonuose, iš kurių būtų puiku, kad jos išeitų. Mane labai stebina, kad daug įmonių įdomiai taiko egzistuojančius teisės aktus. Ir žinoma, negalima lyginti tarpusavyje įvairių įmonių atskirose valstybėse narėse. Net ne visos gyveikia vienodai. Jūs minėjote, kad buvo keičiamasi nuomonėmis su socialiniais partneriais. Manau, kad jie taip pat turėjo iškelti klausimų. Sakėte, kad buvo sudarytas komitetas. Ir kokio jis yra dydžio, norėčiau sužinoti informacija renkama elektroniniu būdu, bet šis posėdis turėtų ir posėdžiauti kartais, tai kaip jis renkasi, kur ir kada. E, socialinis dialogas yra būtina, socialinius partnerius diskusijai traukti yra būtina. Patirtis rodo, kad, kad kitur, kai kur, socialiniai partneriai nebuvo įtraukti į šią diskusiją ir išklausyti. Tad reikėtų paskatinti tų struktūrų įdėgymą. Jūs taip pat minėjote, jog reikia pasinaudoti e, progą ir pateikti rekomendacijas atskiroms valstybėms. Galbūt jau tai yra numatyta. O gal tai yra spraga, kurią reikia užpildyti. Jūs taip pat, čia paskutinis dalykas, kalbėjote apie lankstumą. Anksčiau buvo kalbama apie fleksi saugumą, lankstų saugumą. O paskui buvo parengtas, parengta ataskaita, jūs kalbėjote apie laik, laikinojo įdarbinimo sektoriaus e, vaidmenį čia. E, buvo pareikšta susirūpinimo šioje srityje. Pone Štainruk apie tai šiek tiek užsiminė, nes e, gali atsitikti taip, kad tas laikinas įsidarbinimas įsiplėtos daugiau nenorėtume. Ką Jūs vadinate tuo laikinimo, laikino įdarbinimo perspektyvomis? Dėkui. Um, uh, as... Pana Silva, kaip sakiau anksčiau, <clears throat> ši direktyva Jei prireikė šešerių metų, kol galiausiai ją patvirtinome, diskusijos taryboje buvo labai sudėtingos. Vis buvo grįžtama prie išlygų klausimo. Kai kuriuose šalyse tokių apribojimų yra labai mažai dėl pridarbinimo įmonės įdarbintų darbuotojų panaudojimo ir jos negalėjo nenorėjo taikstytis su tam tikromis nuostat, nuostatomis dėl vienodo atlyginimo, tarkim, nenumačius kvalifikuotojo laikotarpio, kvalifikacinio laikotarpio ir tas kvalifikacinio laikotarpio klausimas irgi buvo svarstomas gan ilgai, taigi galiausiai prireikė šešerių metų, kol pasiekėme kompromisą tarp tų valstybių narių, kur reguliavimo sistema buvo visiškai kitokia. Taigi prisimenant sunkumus, kaip sudėtinga buvo pasiekti kompromiso taryboje, valstybės narės ir, narės ir neprašo keisti arba koreguoti šią direktyvą. Taip pat atsižvelgiant į tai, kad skun, kiek skundų gavome, mes irgi manome, kad jų pagrindų, kažina, reiktų pradėti iš naujo svarstyti šią direktyvą. Yra kitų direktyvų šioje srityje, kurias reiktų peržiūrėti, turint omenyje, kiek skundų esame gavę ir kiek pažeidimų procedūrų buvo pradėta. Taigi mes tikrai nemanome, kad dabar ši direktyva būtų prioritetinis peržiūros objektas. Ir taip pat, aišku, turime išspręsti problemas, nes jų yra, dėl to, kaip yra taikoma ši direktyva. Ir dabar, kadangi tas problemas mes jau įvertinome, kaip, kaip valstybės narės ketvirtąjį straipsnį taiko dėl um, apribojimų peržiūros ir išlygų klausimas taip pat tikrai įrodo, kad uh, toli gražu nėra laikomasi vienodų sąlygų principo, tai yra tos problemos, kurias bandome išspręsti, tačiau tikrai nebandome, ne, ne, neketiname dabar keisti ir peržiūrėti direktyvos. Na, o lankstumas, kuris numatomas direktyvoje, leidžia panaudoti įdarbinimo įmonių darbuotojus be pribojimų, be kokių tai sektorinių draudimų arba e, užduočių ribojimo tam tikros e, riboto laiko, darbo riboto laiko tam tikrose valstybėse narėse ir įmonės skundžiasi, kad negali tokiais darbuotojais naudotis tiek, kiek norėtų. E, dėl to, kad egzistuoja dar nacionalinių apribojimų. Ką mes galėtumėme dėl to padaryti? Turiu pasakyti, kad ši direktyva yra grindžiama 5.3 straipsniu. Tai yra sutarties straipsnis, kuris numato galimybę ES priimti teisės aktus, kad apgintų darbuotojus. Taip pat suteikiama galimybė užtikrinti minimalius darbuotojų apsaugos standartus. Na, o ta problema, kurią kelia įmonės, problema gali būti išspręsta kitų teisės aktų pagrindų, kuriuose yra numatomos harmonizavimo taisyklės, numatant laisvą prieigą prie tokių įdarbinimo įmonių, bet čia būtų bendros rinkos teisės aktai. Galėtų būti pritaikiami. Taigi mes ne, ne, negalime nieko daugiau reikalauti iš valstybių narių, tik tai peržiūrėti apribojimus, bet mes negalime reikalauti, kad jos panaikintų tuos apribojimus. Tokios pozicijos laikosi komisija, bent jau kol kas, ir mes manome, kad ne, nėra šioje direktyvoje teisinis, teisinio pagrindo primiknai reikalauti, kad būtų panaikinti apribojimai. Mes siūlome užtikrinti lankstumą, siūlome, kad būtų tos tie apribojimai proporcingi, tačiau tai viskas, ką mes galime padaryti pagal šią direktyvą. O dėl darbuotojų apsaugos, kaip sakiau, Mes klausomės ir piliečių, jie turi teisę teikti peticijas dėl pažeidimų, taip pat klausomės profsąjungų, nuolatos su jomis palaikome kontaktą. Ir kaip sakiau, mes galime veikti ir reikalauti, kad valstybės narės geriau gyvenintų direktyvą, tam, kad būtų pasiekti direktyvoje užsibriežti tikslai. Dėkoju. Agija ir ponas Maritan. Dėkoju, pane pirmininkė. Norėčiau išsakyti tokią mintį. Ne, neterminuotos darbo sutartys yra norma, arba bent jau taip turėtų būti. Ir kai kalbame apie terminuotas darbo sutartis, mes jau kalbame ne apie taisyklę, tai greičiau turėtų būti išimtis ir tą išimti reikėtų tinkamai kontroliuoti. Norėjau pabrėžti dar vieną dalyką – mobilumą ar judumą. Dažnai girdžiu kalbant apie šią savoką. Mano šalyje aš kalbu dažniau apie skurdą, nes nėra jokios socialinės apsaugos, kuri užtikrintų, kad turint tokią viziją darbo sektorijoje, kai taikomos šitokios taisyklės – žmonės tampa ne, neapsaugoti. Tai yra problema, kurią norėjau pabrėžti ir norėjau paminėti išimtis, nes manau, kad tos išimtis yra tas pretekstas, kurio, kuriais, kurio naudojasi valstybės narės, taikydamos tą direktyvą taip, kaip jums atrodo tinkama. Man atrodo, kad nuostata dėl išimčių, kur pasakyta, kad kiekvienas tą direktyvą gali taikyti vienai par kitaip, nėra geras dalykas. Galėčiau paminėti du išimčių atvejus - Vokietija ir dar vieną. Šiaip ar taip? Tai yra tas klausimas, į kurį jų atsakymą jau žinau. Ar manote, kad išimtis turėtų būti susijusios tik su finansiniais ir ekonominiais aspektais? Ar taip pat reikėtų peržvelgti ir taisyklės. Nes reikėtų galbūt žvelgti ne tik į ekonominius aspektus, bet ir į šio pobūdžio darbinimo sąlygas. Ponas Merten, prašau. Merci. Dėkoju matydamas klausimus ir atsakymus, matau, kad atskirose valstybėse narėse tas laikinas įdarbinimas yra labai nevienodas. Kai kuriuose šalyse tai pasireiškia žmonių eksploatavimu, nes jiems nenumatytos jokios saugumo priemonės, darbų užmokestis skirtingas. Prancūzijoje tai vyksta sklandžiai. Įmonės džiaugiasi turėdamos tokią galimybę, skundų kaip ir nėra. Norėčiau pasakyti, paklausti iš tai, ar komisija numato numatyti uh, kažkokius apribojimus įmonėse, kiek žmonių gali dirbti pagal laikinus įdarbinimo e, kontraktus. Pavyzdžiui, sakoma, kad, e, nedaugiu, kad jeigu, pavyzdžiui, matytų, kad 80 procentų žmonių įmonėje yra su laikinu įdarbinimo kontraktais, galėtume tai laikyti ko gero piknaudžiavimu, man tai atrodo. Na ir galiausiai E, ar tai nėra jūsų supratimu proga galimybė įmonė niekad nesuteikti žmonėms neterminuotų darbo sutarčių? Ir nori, norėčiau taip pat, sako kalbėtojas, padėkoti vertėjams už jų puikų darbą, jų paslaugomis melai naudojusi. mange pas. Euh, donc, euh, d'abord. Euh... Pirmiausia. Atsakydamas kolegiai iš Italijos galėčiau pasakyti štai kam. Būsiu atviras, be išimčių nebūtų direktyvos, jeigu nebūtų numatytos išimtis. Tokia situacija buvo 2008. Nebūtų atsiradusi direktyva, jei nebūtų buvę numatyta išimčių nebūtų buvę realu įsivaizduoti, kad bus priimta direktyva, kur apsaug, numatyti apsaugos standartai užimčių nėra. Tai buvo vienintelė galimybė. Bet pasiekėme tam tikrų minimalių standartų, kurie turi būti taikomi 28 valstybėse narėse, bet privalu atsižvelgti į taip pat ir į situacijas atskiruose valstybėse narėse, kur tas darbas skirti, pagal laikinas darbo sutartis taip pat yra skirtingas visur. Valstybė, jeigu nori, gali savo valia numatyti geresnės apsaugos priemonės e, laikinai dirbantiems darbuotojams. Tačiau dar kartą pabrėžiu, kad be išimčių nebūtų buvę direktyvos. E, norėčiau pasakyti, kad Europos komisija neketina numatyti kvotų kokiu nors kiek gali dirbti įmonėse e, maksimaliai e, pagal laikinas darbo sutartys dirbančių žmonių, nes tai būtų mikro e, managemento sprendimai. Mums, mums tokių ne, ne, neišeina priimti. Mumsgi reikia užtikrinti, kad visiems būtų taikomos vienodos sąlygos ir kad būtų kuo geriau apsaugotos teisės tų žmonių, kurie dirba pagal laikinas darbas sutartys tačiau kitų apribojimų negalime taikyti verslininkams. Kai dėl piknaudžiavimo, dėl sutarčių kartojimosi. Kadangi didelė dalis pagal laikinas darbo sutartis dirbančių darbuotojų turi E, nuolatinės darbo sutartis, jie taip pat gali pasinaudoti ir kita direktyva, direktyva, kur kalbama apie terminuotas darbo sutartis. 98 metų 91 direktyvoje apie tai yra kalbama. Taigi tie asmenys, kurie yra pagal e, terminuotas darbo sutartis, yra saugomi būtent tos direktyvos nuostatų. Ir tie, tie žmonės automatiškai gali naudotis direktyvos numatytomis nuostatomis. E, kitigi asmenys, kurie dirba pagal neterminuotas sutartis, e, taip pat gali naudotis primtomis taisyklėmis, jų darbo vieta yra saugoma. Jie, tie žmonės turi sutartį su savo įdarbinimo agentūra, neterminuotą darbo sutartį ir tas žmogus yra nuolatos įdarbinamas kur nors tos agentūros. Uh, Jis, neprar, jis neįgauna nuolatinės darbo vietos kaip tokios, bet turi nuolatinius darbi, darbinius santykius su e, įdarbinimo, laikino įdarbinimo agentūra. Štai toks variantas irgi ir egzistuoja. Ačiū. Thank you. Now the... Ačiū pono Šulce klausimas ir po to pono Funtulės dar klausimas bus. Ačiū. Norėčiau užduoti klausimą ir vieną pastabą išsakyti. Pirmiausia, klausimas. Ar jūs turite patirties dėl laikino darbo arba darbinimo įmonių siūlomų paslaugų ir dėl to, koks yra numatomas čia minimalus atlyginimas? Ar čia tokia yra situacija? tose valstybėse, kur yra numatytas minimalus atlyginimas, ar čia skiriasi tuo met laikinojo darbuotojo minimalus atlyginimas ir nuolatinio darbuotojo minimalus atlyginimas. Laikino darbo atveju žinau, kad yra daug atliekama studijų, tyrimų. Aš pats turiu patirties MVI srityje, prieš tai dirbau dešimt metų toje srityje Ir iš savo patirties galiu pasakyti, kad jeigu su laikinais darbuotojais elgsies prašiau nei su nuolatiniais darbuotojais, tai nebus naudinga pačiai įmoniai, nes tada kyla nemažai problemų. Galbūt ponia Steinruk ilgiau dirbo toje srityje, bet aš bent jau tokią patirtį esu sukaupęs ir tokias išvadas galėčiau padaryti. Ponas Fundulis. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes turime labai atsargiai elgtis su šia direktyva, nes kai ji yra įgyvendinama, tikėtina, kad tai bus padaryta taip, kad naudos gaus tik tai įmonės, ypač didelės įmonės. Taigi visa nauda nusveriama vienos pusės ir tada atveriamos durys darbuotojų išnaudojimui. Mano paties įspūdis yra toks, bent jau vertinant tai, kas vyksta mano šalyje. Pavyzdžiui, pašto paslaugų srityje. Čia laikini darbuotojai dirba kelias valandas, tarkim, ryte, kelias valandas po pietų ir dar vakare kelias valandas. Tai reiškia, kad darbo diena gaunasi gan ilga, bet jiems mokama tik tai už faktiškai šešias valandas. Kitaip tariant, tai yra ekstremalus lankstumas. Ir bent jau aš tokios praktinės patirties mačiau pašto paslaugų sektoriuje Graikijoje, mano šalyje. Ir man atrodo, kad tikrai tai nėra labai gerai, nes taip yra išnaudojami žmonės, kai yra numatomas tas ekstremalus lankstumas, ponas David. Turiu pasakyti, kad mes patys atlikome studiją dėl neužtikrintų sąlygų užimtumo srityje prieš keletą metų. Ir taip mes matėme nemažai situacijų, kai yra ekstremaliai išnaudojami darbuotojai ir kai neužtikrintumo yra labai daug darbo rinkoje. Tai aš neneigiu tokių reiškinių. Tik tai norėjau pasakyti, kad be šios direktyvos situacija būtų blogesnė ši direktyva numato bent jau kažkokias apsaugos taisyklės laikiniems darbuotojams, kurių anksčiau nebuvo kai kuriuose valstybėse narėse. Be šios direktyvos nebūtų tokių apsaugos taisyklių darbuotojams. Darbuotojams, kurie sudaro 1,6 procentų visų, visos darbo jėgos, kai kuriuose šalyse daugiau nei tiek. Kai kuriuose valstybėse narėse savo jos nacionaliniuose įstatymuose turėtų numatyti taisyklės, kurios e, dabar yra labiau apsaugančios darbuotojus nei buvo anksčiau. Taigi tai yra žingsnis teisinga linkme, kalbant apie darbuotojo apsaugą. Minimalus atlyginimas. Taip, taikoma ši sąlyga laikiniems darbuotojams, nesvarbu, ar direktyva būtų, ar jos nebūtų. Tačiau ta apsauga, kurią čia mes esame numatę, yra aukštesnio lygmens nei minimalaus atlyginimo sąlyga, nes mes norime vienodų sąlygų darbuotojams, kurie atlieka panašų darbą toje pačioje įmonėje. Taigi, minimalaus atlyginimo klausimas čia nėra net ir aktualus, nes mes bandome nustatyti tokias sąlygas, kurios yra aukštesnio lygmens nei minimalaus atlyginimo sąlyga. Bet kuriuo atveju, bet kuriuo atveju minimalaus atlyginimo taisyklės galiojančios valstybėse narėse visiškai čia neturi jokios įtakos. Ir nesant direktyvos situacija būtų tokia pati. Pone Makintaja ir po to pone Mormai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Silva, už pristatymą. Labai įdomų pristatymą. Aš turiu patirties MVI srityje, kaip ankstesni kalbėtojai, aš vadovau verslui 25 metus ir turiu pasakyti, kad e, mums nebūtų pavykę išsiversti be laikinų darbuotojų. Pavyzdžiui, jeigu vienas iš darbuotojų išėjo atostogų, negali išsiversti reikalingas laikinas darbuotojas, kad jisai užpildytų tą tuščią vietą. Ir tarkim, jeigu kažkas susirga, vėlgi reikia gauti tą laikinąją darbuotoją, kad jį pakeistų. Ir man atrodo, kad tai leidžia galiausiai gauti nuolatinį darbą, nes laikinas darbuotojas, tarkim, tu jau jį pažįsti, jie tave pažįst, jis tave pažįsta ir kai atsiranda laisva vieta, tai yra puikus žmogus užpildyti tai vietai. Ir aš nemanau, kad laikinas darbas yra blogai darbas nepilnu etatu irgi nėra blogai, nes yra daug žmonių, kurie nori dirbti nepilną darbo dieną, dirbti laikiną darbą. Taigi tikrai nereikia galvoti, kad laikinas darbas yra leidžiamas tik esant tam tikroms aplinkybėms ir kad tai yra blogai. Ne, tai nėra blogai. Ir joks smulkus verslas neišgyventų be tokių darbuotojų ir nėra tik tai užpildomos vietos, kai žmonės susirga išeina atostogų, bet tarkim yra projektas, kuris yra laikinas, kelių mėnesių projektas. Tai nesamdysi jokių nuolatinio darbuotojo ir tada jo ne, jį atleisi. Reikia laikino darbuotojo, projekto valdytojo, tarkim, konkrečiam laikotarpiui. Aš labai daug išklausiau priešiškų argumentų ir norėjau būtent pasakyti, kad svarbu turėti laikinų darbuotojų. Norėčiau dabar užduoti klausimą. Man atrodo, kad tie trys skundai, kurie dabar yra svarstomi, tikrai yra jų nedaug. Tikrai komisija nedaug tokių skundų gavo. Šonas Simonas sakė, kad vienas iš tų skundų buvo pateiktas Junknės karalystės profsąjungos. Man tiesiog įdomu, gal gavę esate skundų susijusių su ketvirtuoju straipsniu E, skundų dėl nereikalingų draudimų ar ribojimų? Ar esate gavę skundų apie tai? Pone Mormai. Köszönöm szépen, mosolyogtam végig e, McIntyre képviselőtársnőm beszámolója. Dėkoju, ponia pirmininkė. Kol kalbėjo ponia McIntyre, negalėjau nustoti šypsotis bet teisingiau ko gero būtų buvę pravirkti, nes jos pasisakymas rodo, kad gyvename dviejose skirtingose pasauliuose, senosiuose valstybėse narėse ir naujosiuose narėse. E, egzistuoja labai skirtingos sąlygos. Vengrija, pavyzdžiui, yra savotiška kolonija tapusi. Ką tai reiškia Vengrijai tas reiškinys laikinas įdarbinimas? E, E, nes netitinka to visiškai, ką atitinka, apie ką kalbėjo ponė Makentai. Ir papasakosiu, ką tai reiškia Vengrijos darbuotojams. Tai reiškia, kad vakarų įmonės gaminančios e, Vengrijoje įdarbina tik pagal laikinas darbo sutartis, nes siūloma niekada neterminuota darbo sutartis. Kodėl? Ogi todėl, kad galėtų apeiti darbuotojų teisės. Žmonės dirba už 200-300 eurų per mėnesį. Jie dirba vergystės sąlygomis. Štai ką reiškia terminuotos darbo sutartys Vengrijoje. Ką reiškia tas laikinas įdarbinimas? Kai kas sako, kad tai yra darbuotojas, kuris yra paskolinamas. O ką galima skolinti? Skolinti galima dulkių surblį arba kompaktinį diską. Žmonės juk neskolinami. Žinau, kad yra tokių įmonių, kurios tiesiog skolina turimus savo darbuotojus, siunčia jas į savotiškas komandiruotės kitose įmonėse. Čia jau kalbam apie žmonių skolinimą. O kurgi žmogiškumas šiame visame reikale? Tad dabar e, Mano klausimas, ar Europos komisija žino, kad yra šita galimybė piknaudžiauti ir ta galimybė naudojamasi plačiai? Jūs sakote, kad tame ad hoc komitete atstovaujama darbuotojams. O kas jiems atstovauja, pavyzdžiui, Vengrijos darbuotojams? Ar galite tiksliai atsakyti? Ir dar. Ar žinote, kokiomis apgailėtinomis sąlygomis Vengrijos darbuotojai dirba gamyklose, kurių savininkai yra vakariečiai. Ar žinote tai? Ar esate susidūręs iš arčiau su tokius darbuotojų patirtimi? Dėkui, ponas Silva, prašau. Pirmiausiai sureaguosiu į tai, ką sakė ponė Makinta. Ir taip, vienas iš skundų yra pateiktas e, darbdavių švedijos organizacijos. Tai yra susijęs su ketvirtuoju straipsniu ir apribojimais ir tuo, kaip Švedijos vyriausybė sprendžia klausimus susijusius su tam tikrais apribojimais. E, Vokietijos pilietis taip pat pateikė e, skundą, trečiąjį išmėtų skundų dėl darbo trukmės Komisija yra prieimusi pozicijas dėl valstybių narių, kurios e, nepateikė ataskaitų apie apribojimų taikymą. E, ta šalis konkreti yra Luksemburgas. Mes dabar e, bendraujame su Luksemburgu ir taikoma tam tikra bandomoji procedūra. Dėl Vengrijos, Vengrijos profsąjungų kaip darbuotojų atstovų, atstovų E, jiems yra atstovavimo atitinkamosios struktūruose, jie turi galimybę išsakyti savo nuomonę, e, įvertinti kritinės situacijas ekspertų grupėje, kuri e, nuolat dirba, įtraukiami yra socialiniai partneriai, tačiau turiu dar pasakyti, kad vyksta struktūrinis dialogas pagal tam tikras sritis ir e, viena darbo grupė kaip tik užsima e, per agentūrą samdomų darbuotojų klausimais. Mes taip pat turime e, profsąjungos, kurios, kurios atstovauja darbuotojams dirbantiems būtent tokiu būdu. Visoje Europoje veikia tokios profsąjungos ir vyksta diskusijos šakiniuose socialinio dialogo komitetuose. Dėkoju turime jau baigti nagrinėti šį klausimą. Aš žinau, kad turėsime dar daugiau galimybių vėliau grįžti prie šio klausimo. Septintasis e, darbo tvarkės punktas. E, jeigu norite dar padiskutuoti, tai už salės ribų prašom. E, kitas E, klausimas. ECB e ataskaita už 13 metus, ponas Kaza. Pirmiausia, norėčiau visiems padėkoti už pateiktus pakeitimus. E, mano nuomonė rengiamai yra 88 pakeitimai iš viso, dauguma iš jų papildė, pagerino tekstą, padarė jį labiau subalansuotą. E, pirmiausiai e, pasakysiu, kad pritariau visiems pakeitimams. E, pirmai pastraipai antras, penktas, šeštas, septintas, aštuntas, devintas, dešimtas, vienuoliktas ir dvyliktas. Tie pakeitimai susijęs su pirmąją pastraipą Jie leidžia e, geriau pristatyti situaciją Europos Sąjungoje ir e, statistiškai aktuali svarbi informacija yra įrašoma į tekstą. Manau, kad šie elementai ir šie pakeitimai gali būti sėkmingai įtraukti į kompromisą. Taip pat keturioliktasis pakeitimas man yra priimtinas, neprieštarauju ir penkioliktajam pakeitimui kaip ir 17. E, ir e, dėl pakeitimų susijusių su antraja pastraipa, jie skirti tam, kad mes geriau pristatytume dabartinę padėtį eurozonos valstybėse. Norėčiau padėkoti kolegoms iš 18, 20, 21, 22, 23 ir 24 pakeitimus suprantu, e, kad pozityvūs rodikliai gali e, atspindėti, jog daugėja neužtikrintų darbo vietų ir mes turime kovoti su tokiu reiškiniu. Tačiau nebūtų tikslu sakyti, kad bet kokios naujos darbo vietos yra susijusios su neužtikrintu e, darbo. Mes galime daug iš tų pakeitimų dalykų įtraukti į subalansuotą kompromisą. E, pritariu pakeitimams, kurie e, kalba apie valstybių narių labai skirtingą situaciją. Dėl trečiosios pastraipos mm, aš skeptiškai mm, man galvoju apie rekomendacijas EC, dėl ECB e, prognozių dėl fiskalinės konsolidacijos galiu pritarti kolegų pas, kai kuriems pakeitimams ir noriu pasakyti, jog mes galime galvoti apie kompromisą. Pritariu akcentui, kuris siūlytas dėl kokybiškų darbo vietų. 50, pavyzdžiui, ketvirtajame pakeitime tokios mintys atsispindi. Dėl ketvirtos pastraipos pritariu pakeitimams, kurie ragina užtikrinti didesnį demokratinį atsakymą kai didesnė skaitomybė, kaip 59 pakeitimas. Daug minčių pasiūlyta dėl šios pastraipos, bet manau, kad kai kurios žengia per nelik toli. Pavyzdžiui, dėl socialinių išmokų sistemos Europos mastu. Tai yra um, dalykas, kuriuom negaliu pritarti. Dėl 64 pakeitimo socialinis ramstis gali būti naudingas, aš sutinku su tuo, tačiau nepritariu tam, kad toks ramstis turėtų būti įdėktas Europos pinigų sąjungoje. Jis galėtų būti kaip paralelinė e, struktūra. Penktoji pastraipa. Pakeitimai e, pirmiausia sieki panaikinti nuorodą į lankstumą. Aš sutinku su tuo. Taip pat sutinku su tuo, kad būtų būtų kalbama apie didesnį konkurencingumą ir kokybiškas darbo vietas. 88-87 e, pakeitimai e, kalba apie kainų stabilumą. Aš suprantu, dėl ko jisai svarbus, bet e, nelabai būčiau linkęs įrašyti tokias priemonės į sutartis kolegos dar gal giliau panalizuos tuos pakeitimus ir tikiuosi, kad mums pavyks susitarti. Uh, tam, kad galėtume parengti tikslę ir subalansuotą nuomonę. Ačiū pirminkė. Dėkoju ponė Kaza. Aš suteiksiu dabar žodį socialistų atstoviai ar atstovui Lopes. Atstovui. Pirmiausiai labai norėčiau padėkoti ponui Kasai už darbą, kuris, kuris atliko per pastarąsias savaitės. Uh, Norėčiau pasakyti, kad e, ta nuomonė, kurią rengiame, yra labai svarbi, labai aktualu ją renkti. Mes pirmą kartą rengiame nuomonę e, šiuo klausimu ir tikiuosi, kad apie ančius metus taip pat tą darysime. Mes e, turime dirbti per ateinančias savaitės E, mūsų frakcija e, pasiūlė savo nuomonę pirm, per pirmąjį susitikimą ir manau, kad tie pakeitimai, kurie buvo paminėti šiandien, leis mums parengti subalansuotą tekstą ir kad mes, kaip komitetas, galėsime pateikti savo e, svarę nuomonę. Dabar norėčiau pasakyti, kokios yra mūsų pasiūlytos nuomonės. Uh, E, dėl Europos centrinio banko pinigų politikos 2013 metais apie tai, kas galėtų būti padaryta dar per ateinančius metus. Pirmiausiai, darbo rinkos padėtis kelia didžiulį susirūpinimą, taip pat makroekonominis kontekstas yra neigiamas ir jau matome vasaros duomenis. Uh, kurie kelia susirūpinimą, e, nedarbas augo 13 metais, 14 metais taip pat labai aukštas nedarbo lygis išliko ir e, taip pat yra labai dėlė neligybė tarp e, skirtingų šalių. Mažiau matome kredito, mažiau investicijų, taip pat Europos centrinis bankas vykdė žemų palūkanų politiką, 13 metais jas dar sumažino, tai yra pozityvų, bet nepakankama. E, reikia pasakyti, kad mums reikia e, novatoriškos, e, polit, novatoriškos politikos priemonių, netokių tradicinių. Ir reikia pasitelkti pono Benankės požiūrį ir žodžius. Reikia galvoti, ką daryti dėl pasiūlos ir paklausos. Dėl paklausos mažiau agresyvi turėtų būti finansinė politika. Reikia pasinaudoti institucijomis, e, e, suteikiant e, finansinės paskolas. Dėl pasiūlos reikia įgyventi reformas, bet kurio jos neturi sukelti daugiau neiškumo, neturi gilinti neligybės. Reikia lankstumo priemonių, bet jos visuomet turi būti darbuotojų lydimo saugumo socialinio priemonių. Mes e, taip pat e, galvojame apie Europos Centrinio banko dviejopus įgaliojimus, kainų kontrolės ir ekonominės pažangos ir taip pat reikia kalbėti apie desnę e, demokratinę kontrolę. Yra ir tam tikras pavojus susijusius su Europos ekonomika. Mes matome, kad yra labai didelis maišalinės skirtingų priemonių Ir žinome, ką daryti. Pirmiausia, monetarnės pasko, paskatos, fiskalinės e, paskatos, išlaikyti atitinkamas palūkanas, skatinti paklausą, taip pat didinti potencialų augimą. Kaip sakiau, mes matėme, kas įvyko vasarą, dar daug ką reikia padaryti makroekonomikos srityje, tačiau dėl šių trijų dalykų Europa nedaro pakankamai ir nepakankamai greitai veikia. Reikia investicinius projektus e, geriau gyventi, reikia daugiau fiskalinių paskatų ir reikia e, geriau spręsti makroekonominę situaciją. Ačiū dabar žodis e, poniai Trevesijas iš EKR frakcijos. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjams, pranešėjai ir e, darbuotojams, nes iš tikrųjų bendradarbiavimas buvo labai sklandus, buvo tikrai visi nusiteikę ieškoti ir rasti kompromisus. Manau, kad taip galėsime dirbti ir toliau ir kad su frakcija visa parengsime puikų konsensusą, kuris tiks mums visiems. Tuo pat metu norėčiau pabrėžti, jog egzistuoja kai kurių dalykų Europos centrinio banko veikloje, kuriuos mes kaip frakcija EKR vertiname labai kritiškai. Aš jau apie tai kalbėjau savo pakeitimų siūlyme. Žvelgiant, žvelgti ataskaitą ir tik linguoti galvą viskam pritariant, nėra geriausias būdas apsaugoti mokesčių mokėtojus eurozonoje. Be to, Europos centrinis bankas ir toliau skatina valstybės narės E, atlikti darbo rinkos reformą, mes galim tam tik pritarti ir žvelgiu optimistiškai. Manau, kad parengsim gerą dokumentą, kuris padės mums rasti visiems bendrą, visiems tinkančią poziciją. Ačiū. Dėkoju, ponia Harkin, Alde frakcijos vardu. Ponia Harkin, žodis jums. Pone Harkin. Tada pereisime prie GUE frakcijos. Ponas Jarik. Nėra. Džiaugiuosi, nes pavyks laiku baigti darbą. Turime daug klausimų dar darbo tvarkėje. Tada žalieji karimdėlį irgi nėra. Tada Lauragė iš FTD. Ar norite pasakyti? Prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti ponui Kazai už atliktą darbą, parengtą nuomonę ir pasakyti, kad Man irgi atrodo, kad ponas Kaza buvo labai atviras mūsų siūlymams ir pozicijoms. Pirmiausia, mes manėme, kad labai vienpusiškas yra tas e, pranešimas, ta nuomonė ir kad mums nepavyks pritarti tai nuomonė. Tačiau diskusijų eigoje, dėrybų eigoje išpaaiškėjo, kad buvo atvertos uh, durys pasiūlymams ir mes pakoregavome tam tikrus punktus, kurie mums yra svarbus. Mes e, parengėme aštuonis pakeitimus, kurie mums bus lemiami pakeitimai, nes mes manome, kad turime atkreipti dėmesį į tai, kokia rimta yra padėtis užimtumo rinkoje ir ekonomikoje apskritai Italijoje <clears throat> ypač Ir vienas pakeitimų yra susijęs su biudžeto taisyklių laikymusi, kad nebūtų viršėjami 3 BVP deficito procentai. Tas 3 procentų, ta 3 procentų riba yra tas rytis, kur reikalingi paaiškinimai. Galbūt, tarkim, valstybė narė nori investuoti ir tai uh, kaip ir nereiškia, kad tokiu būdu patiria skolą, kaupia skolą. Kartais yra būtina tą padaryti, padaryti ypač jeigu žvelgiant į pinigų srautus, jeigu realioje ekonomikoje yra įmanoma gauti tų lėšų. E, tai irgi turi įtakos kaip ir e, primamam sprendimui. Taigi tai yra galimybė kaip ir užtikrinti kreditus, tai yra svarbu ir MVI, ir darbo vietų kūrimui. Dar vienas rytis, kur siūlysime pakeitimą, yra mūsų dvyliktasis pakeitimas. Čia mes manome, kad pirminė versija, dokumento versija nėra subalansuota dėl nedarbo klausimo. Aš galėčiau pateikti statistinių duomenų ir pasakyti, nedarbo lygis yra labai įvairus Europos Sąjungoje. Vokietijoje nedarbo lygis labai mažas, o Graikijoje 57 procentai ir tas didelis spektras ir realiai nušviečia padėtį. O kalbant apie centrinį banką, vietoj to, kad kalbėtume apie institucionalizavimą, turime kalbėti apie demokratinę atsakomybę ir skaidrumą. Tai turėtų būti Europos centrinio banko pagrindiniai elementai. Ir centrinis bankas privalo būti reformuotas tam, kad jis būtų skaidresnis ir demokratiškesnis. Tai būtų tokie mūsų pastebėjimai. Ir mes esame parengę pakeitimų, bet tų pakeitimų tas tekstas buvo tikrai perdėm vienpusiškas. pusiškas Ir mes manome, kad daugiau dėmesio reikia skirti darbo rinkos atgaivinimui ne eurozonos šalyse. Kad galėtumėme pasimokyti iš patirties. Tada to šalis, kurios yra eurozonoje, galėtų geriau suvokti bendrą kontekstą. Taigi, kaip sakiau, tokie, tokios mūsų kritinės pastabos, kurios atsispindi mūsų pakeitimuose, bet, kaip sakiau, tikrai buvo labai e, naudingas mūsų bendradarbiavimas. Ponas pranešėjas. Labai trumpai <clears throat> norėčiau padėkoti kolegoms už pakeitimo analizę ir už bendradarbiavimą. Ir aš tikiuosi, kad tas bendradarbiavimas išliks ir ateityje. Ir atimiausiamis dienomis siekiant bendro bendros po nuomonės ir leisiančios parengti tikslę ir subalansuotą nuomonę. Ačiū. Dėkoju ponui Kaza ir visiems. Užimtumo komitete tvirtinsime šį dokumentą gruodžio 1-2 dienomis, ekonomikos reikalų komitete pranešimas bus tvirtinamas gruodžio 8 dieną, o po to plenarinėme posėdėje vasario mėnesį. Tas klausimas bus svarstomas. Dabar pereisime prie aštuntojo darbo tvarkės klausimų. Mes paprašėme, kad būtų parengta studija apie tinkamas sąlygas, neįgaliesiems tinkamas sąlygas ir socialinių įmonių sąnaudą ir gražą. Septyni yra tos studijos autoriai. Na ir dabar ponas Kentin Leži ir ponas Geras Harper, kurie atstovauja visiems septyniems autoriams ir jie labai trumpai pristatys tą studiją ir jos rezultatus. būtent, kad jie panalizavo tas rytis, kurių prašėme. Ponas Ležė, pirmasis. Ačiū. Aš atvykau kartu su Gareth Hape. Abu esame iš Optimity Matrix įmonės. Mes buvome paskirti šiai studijai parengti ir rezultatams pristatyti. Tyrimo tema yra tinkamos sąlygos neįgaliesiems nauda ir kaštai bei investicijų apribojimas. Taigi mes bandėme įvertinti, kas vyksta visoje Europos Sąjungoje, bandėme surasti įdomių pavyzdžių, kad būtų galima akcentuoti tam tikras problemas ir galimybės. Taip pat e, norėjome įvertinti, kokie egzistuoja sunkumai, kalbant apie kaštus ir investicinę gražą tam tikrų politikos priemonių. Taigi labai trumpai viskas atrodo gan sudėtinga, bet aš labai trumpai pristatysiu tą studiją ir vėliau mėliau atsakysiu į klausimus. Taigi, labai trumpai pristatysiu studiją, bandant įvertinti kaštus ir investicijų apribojimus neįgaliesiems žmonėms. Ypatingai čia mes vertinome realiai pritaikytas sąlygas ir mes Manėme, kad studijos pabaigoje galbūt būtų įmanoma apjungti tuos dalykus. Taip pat vertinom alternatyves darbo rinkas, e, darbo rinkos politikas ir bandėme įvertinti apibrieštis įvairiose valstybėse narėse ir tikrai buvo labai sudėtinga surasti tą bendrą apibrieštį specialiosioms sąlygoms. Mes šešias valstybės narės tyrėme Belgiją, Švediją, Junktinė karalystė, Vengrija, Vokietija ir Junktinė karalystė. Kai kur atlikome naudos analizės ir Gerasas vėliau pristatys jas plačiau. Ir mes vertiname Vokietijos kvotų sistemą ir žiūrėjome, kiek e, kvotų sistema keitėsi. Nuo 2000 metų taip pat mes vertinome neįgalumo diskriminacijos aktą, taip pat žiūrėjome, kokios yra specialios sąlygos Vengrijoje Taip pat vertinome socialinio fondo lėšų panaudojimą Lietuvoje, darbo link, towards work, work programos įgyvendimą. Taip pat bandėme įvertinti įvairias perspektyvas, žiūrint, kaip remiamas įdarbinimas valsty, Junktinėse Amerikos valstijose ir taip pat peržiūrėjome tam tikras priemonės, atsitiknių pagrindų parinktas priemonės dėl individualių priemonių Bet pirmiausia, trumpai pristatysiu ekonominę perspektyvą. Ir dabar gal kolega Gareth perim žodį. Uh, kaip Kventinas sakė, mūsų metodologija yra uh, kaštų naudos analizė ir trumpai pristatysiu, koks buvo mūsų tikslas kaip ir sako pavadinimas, uh, kaštų gražos analizė reiškia įvertinti kaštus, sąnaudas E, ir palyginti su rezultatais. E, ir palyginti jas su tikslais, kurie buvo nustatyti pradžioje. Mes bandome palyginti sąnaudas e, tam tikrome formate, tai yra pinigų kontekste ir pasižiūrėjome, ar tam tikros iniciatyvos pasirodė esančios atsiperkančios, ar buvo daugiau išlaidų. Kaip dažnai, kad būna tokiais atvejais, e, tam e, tik tikra nauda yra paprasčiausiai neįvertinama, negalima jos įvertinti pinigais ir e, reikia kalbėti apie tai naratyviai, e, kalbant apie svarbius elementus ar panašiai, visko nematuojant pinigais. Tačiau sąnaudų gražos analizė e, mums e, leido įvertinti bendrą pavyzdį, pasižiūrėti tam tikrą e, perspektyvą. Pavyzdžiui, ar nežiūrėjome ne tiek į atskirą individą, bet pirmiausia į vyriausybių perspektyvą perspektyvą, pavyzdžiui, ar graža išdui yra didesnė ir panašiai. Taip pat žiūrėjome į e, apskritai socialinės, ekonominės sąlygas ir rezultatus, ar tai sukūrė geresnę, laimingesnę aplinką. Ir e, bandėme tuos klausimus įvertinti e, per naratyvinę analizę. Ir taip pat e, mes e, bandėme įvertinti, kaip galima įvertinti priežastis ir poveikį, kaip galima įvertinti tai, e, E, kad kažkurie veiksmai leido pasiekti užsibrėžtų tikslų. Yra tam tikrų klausimų, kurie susijęs su metodologijos pokyčiais. E, ir mes bandėme per juos įvertinti priskirimą, atribuciją, kaip galima geriau. Kai kurie iššūkiai yra susiję su tuo, kad labai sunku įvertinti, kiek yra žmonių su negale darbo rinkoje. Taip pat neįgalumo apibrėžimas skirtingose valstybėse narise yra skirtingas. Jūsų medicininės, socialinės, socialinės apibrėžtys, medicininė apibrėžtis E, sako, kad tu esi asmo, kuris ne, kur, ir tu negali atlikti tam tikrų darbų, dalykų, o socialinis apibrėžimas labiau žiūri į aplinką, žiūrima į tokius žmonės kaip į pa, kaip dalį pasaulio aplinkos, kuriame gyvena tie žmonės. Ir tie e, dalykai labai įdomus buvo vertinti. Uh, į neįgalumą, neįgalumo vertinimas yra labai taip pat sudėtingas ataskaitoje, nes egzistuoja skirtingos neįgalumo rūšys, pavyzdžiui, e, psichinis, protinis neįgalumas, fizinis ir panašiai. E, Ir kai kuriuose valstybės, valstybėse narėse tie patys žodžiai nebūtinai reiškia tą patį ir e, skirtumai taip pat nėra labai aiškus. Labai sunku yra įsiaiškinti, kas iš tikrųjų turima galvoje skirtingose valstybės narėse, bet mes e, stengiamės e, pritaikytos darbo vietos neįgaliesiems. Taip pat nėra to, tos bendros savokos valstybėse narėse. Uh, bendrai suvokiama, kad tos vietos yra pritaikytos e, žmonėms su negale ir žmonės su negale, pavyzdžiui, gali dirbti kartu su kitais, e, bet e, jie yra tarsi, jiems taikomas kitokios sąlygos negu kitiems darbuotojams. Ir dažnai tokie centrai, kurie, kuriuose dirba žmonės su negale, e, valstybėse narėse skirti tam, kad žmonės negalę galėtų dirbti ir tai yra alternatyva ne tiek kitoms užimtumo forms, kaip alternatyva rūpybai kitose šalyse tai yra tarsi pereimas link užimtumo. Tas akcentas yra kur kas svarbesnis, bet tai taip pat kelia tam tikrų problemų. Mes e, bandome mm, pasakyti, kad nors e, kalbame apie tradicinės e, darbo vietas neįgaliesiems, e, bandoma e, pateikti platesnį kontekstą, lyginant e, platesnį darbo rinkos kontekstą. E, mes e, vertiname savo pasitelkime finansinį aspektą kaip pagrindinį. Siviten Vengrijoje vienas pavyzdys yra ir atrodo, kad graža nėra didelė, nes tos lėšos, kurias investuoja vyriausybė, gražos didelės nedavė. Man atrodo, kad 30 e, centų, tiksliau yra gera graža, nes 30 centų e, uždirbo vieną eurą. Bet labai sunku įvertinti kiekybiškai visus duomenis ir taip pat e, dažnai žmonių priklauso rūpybai, ne užimtųjų kategorijai. Kitas klausimas. Tokiuose pereinamosiose darbo vietose, kai, e, kurios veda tarsi į atvirą darbo rinką, tik labai nedaug žmonių vis tiek iš tokių laikinųjų darbo vietų pereina į darbo vietą. Man atrodo, kad 3 procentai, pernai jūsų komitete tas pats procentas buvo uh, minimas. Ir 2009 metų tyrimas, kitas panašus buvo atliktas, kuriame kalbama apie tuos pačius skaičius. Uh, ir sakoma, kad ten, kur žmonės patenka į prastinę darbo rinką, tai tas e, darbas gali būti laikinas, trumpalaikis. Švedijoje e, matėme pavyzdžių, yra e, tam tikrų priemonių, kurios suteikia specialias sąlygas neįgaliesiems dirbti, bet taip pat jiems padeda dirbti įprastoje darbo rinkoje ir taip pat jiems ten taikomos specialios sąlygos. Uh, Kitas e, dalykas yra pritaikytos e, patalpos. Taip pat e, labai sunku rasti bendrų salčio taškų apibrėžimuose. Trys pagrindiniai dalykai minimi - reikia deramą suteikti aplinką, pritaikytą konkrečiam asmeniui ir taip pat nereikėtų numatyti neproporcingos naštos darbdaviui pakankamai gera aplinka gali reikšti um, takelį, kad gali, galima būtų įvažiuoti vežimėliu, kaip kad matote, e, ir taip pat socialinę paramą. Jeigu žmonės turi um, psichinės sveikatos problemų, galima taikyti jiems tam tikras um, pagalbos priemonės, kad jie galėtų dirbti. Kaip sakiau, mes bandėme tą įdėti į platesnį kontekstą. Uh, ir e, tie, gal, tos nuotraukos gal viską ir atspindi. Mes e, turime e, galvoti, kad jeigu pradėsime kurti aplinką aplink mus, kuri patenkins skirtingus poreikius, tai darbo vietoje taip pat reikės mažesnių gal prisitaikymų. Matote du tipus laiptų, arba jūs rampą nutiesite, arba skirtingus laiptus pastatot. Ir viešųjų pirkimų direktyva apie tai kalba ir Sensenelek e, gavo nurodymus pasižiūrėti į universalaus dizaino e, savoką, į skirtingas technologijas E, kompiuterių naudojimą ir panašiai. Dar dėl e, tinkamos aplinkos e, dalykus galiu pasakyti, kad naudą gražą labai sunku yra įvertinti ir nedaug tyrimų yra atlikta šioje srityje dėl mm, tinkamos aplinkos neįgaliesiems sukūrimo. 148 prie 1 e, toks yra sąnaudų gražos vertinimas. Jungtinėje karalystėje, pavyzdžiui, e, padėtis yra labai neaiški, bet vyksta daug diskusijų ir naudojamas skaičius 1,18 prie tokio skaičiaus apsistota. Niderlanduose atrodo, kad vis tik tai iš Niderlandų e, matome, kad galima užtikrinti tam tikrą gražą sąnaudų e, šioje srityje. E, kitas dalykas - alternatyvios paslaugos E, reikia pasakyti, kad aktyvi e, darbo rinkos politika, tai yra pozityvūs veiksmai, gali reikšti mokymą, patarimus, psichologinę pagalbą, e, kuri padeda žmonėms įsidarbinti. Pavyzdžiui, gali būti darbo kažkokia programa. Lietuva įdomų projektą įgyvendina šioje srityje E, socialinis fondas finansuoja tą programą, e, žmonės yra apmokomi e, ženklų kalbos ir tada jie padeda kurtiesiems susirasti darbą. Yra apmokami neįgalieji ir tokiu būdu jiems yra lengviau susirasti darbą. Yra padedamas išsiaiškinti jų poreikius ir padėti jiems įsidarbinti. Šis projektas nuo 9 iki 12 metų buvo įgyvendinamas ir žmonės, kurie buvo apmokami apmokomi, dirba toliau toje srityje, taigi poveikis rezultatas yra kur kas ilgesnės trukmės. E, projektas buvo e, atsipirko tuo met, kai jis buvo įgyvenimas, bet žiūrint į ilgą laikį poveikį atrodo, kad jis duos dar daugiau gražos. Kitas, kita kategorija pasirinkti agresyvi darbo rinkos politika. Šis klausimas yra e, šiek tiek prieštaringas. E, kaip galima įvertinti pajamų praradimą. Tai gali būti subsidijos atlyginimui, tam tikra pagalba darbdaviams, kad paskatinanti juos įdarbinti ar išlaikyti žmonės su negale. Ir įdomus pastebėjimas yra toks. žmonės su negale jaučiasi esą šiek tiek diskriminuojami ar stigmatizuojami, jeigu jie gyvenami per tokią politiką užimtumo. Tyrimai rodo, kad žmonės su negale, jeigu gyvenami per tokią politiką pasyvę, jaučia kad jie yra įdarbinti ne dėl to, kad e, turi tam tikrų įgūdžių e, atlikti savo darbą, bet dėl savo negalios. Bet reikėtų išsameu dar pasižiūrėti į šį klausimą. Mes atlikome sąnaudos gražos analizę. Pozityvus poveikis pastebėtas e, visur, bet ir yra mm, priemonės, kurios taikomos e, apskritai plačiau, ne tik užimtumo sitie, bet, pavyzdžiui, Junktinė karalystėje yra tam tikrų tarsi diskriminacijos pasireiškimo. Kolega e, galėtų gal e, labiau pakalbėti apie mm, ekonominę pusę, aš esu ne ekonomistas, bet galiu pasakyti, kad dėl bendrųjų priemonių 180 tūkstančių papildomai žmonių su negale yra įdarbinta. Uh, bet tai ir tai yra pozityvu ne tik uh, tiems žmonėms ekonominė prasme, bet taip pat reiškia, kad 2013 metais 361 milijonų pajamos padidėjo kaip bendrosios pajamos, lyginant su 284 milijonais, tiksliau iš to gavo mm, išdas tiek pajamų. Uh, per socialinės įmokas ir panašiai. Paskutinis dalykas - socialinės priemonės, pavyzdžiui, kvotos. 21 valstybė narė jas taiko, man atrodo, bent mes konkrečiai pasižiūrėjome į Vokietijos atvejį. Pirmiausiai todėl, kad duomenys buvo iš Vokietijos ir įdomu pastebėti yra tai, kad Vokietijos kvotų sistema pasikeitė 2000 metais. Detaliai apie ją nekalbėsiu, šiaip kvota buvo sumažinta, tačiau nuobaudų struktūra taip pat buvo pakeista ir mes manėme, kad pamatysim, ką, žiūrėjome, ką, kaip, su, kokį poveikį e, sukėlė kvotų sumažinimas. E, pamatėme, kad nuobaudų sistema plačiau taikyma, o struktūros pakeitimas reiškia, kad darbdaviams kur kas yra brangiau ne e, užpildyti kvotos. Ir tai reiškia, kad jeigu žmogus turi negalę, jisai mm, tikrai ras e, darbą. Ir tos, tie šansai padėjo e, 2,3-2,5 procento. Ir tai atsitiko dėl visos struktūros pakeitimo. Mes e, suformulavome tam tikras rekomendacijas. Aš esu mokslininkas, vertintojas ir e, kolega yra ekonomistas, taigi mes e, yra, esame komanda, vertintojai, ekonomistai, politikos priemonių formuotojai ir e, parengėme rekomendacijas. E, svarbiausi dalykai yra atlikti, reikia m, mm, aiškių apibrėžimų, kad būtų galima atlikti palygintinas studijas tarp valstybių narių. Reikia, gal aš čia pats savo pakenksiu, bet mums reikia akademinių tyrimų e, kurie leistų įvertinti e, sąnaudas ir gražą investicijų ekolis jau yra atliktas puikus darbas. Įdarbinimo, buvo vertinamos įdarbinimo paslaugos e, protiškai, e, protinę negalę turinčių žmonių e, jungtinėse valstijose. Ir šešiuose miestuose Europos Sąjungos buvo atliktas vertinimas, kiekvienoje, kiekviename mieste buvo kontrolinė grupė ir e, grupė, kurioje buvo neįgalieji ir tai davė labai vertingų mums išvalgų. Kitas dalykas - socialinis neįgalumo modelis jo naudojimas yra labai naudingas, nes galima juo remiantis pagerinti neįgaliųjų galimybės ir daryti tai sistemingai, o ne priešokiais. Kitas dalykas, kiek platesnis negu tyrimo apreptis, bet jei mes pasižymė, pavyzdžiui, derama aplinka, kurios dėgymą gali finansuoti vyriausybės lėšomis iš baudų kurią surenka iš įmonių nesilaikančių kvotų. Ir man atrodo, kad mintis naudoti tas lėšas, tai aišku, ne vienintelės lėšas, bet tokias lėšas naudoti jas, kurios surenkamos iš baudų už uh, užimtumo įstatymų netaikymo, uh, galėtų padėti finansuoti daugiau tokių priemonių dėgymo, plačiau jos būtų gali, galima įdėkti ir aplinka būti sukurta palankesnė. E, norėčiau Jums padėkoti už dėmesį ir dabar esame pasirinkę atsakyti iš klausimus. E, yes, well, uh... Kągi, Jūs nenorite nieko pridurti, ponė? Ne. Puiku. Ponas Howitt paprašė žodžio pirmasis. Ačiū, pirmininkė. Studija puikiai ir tikrai labai džiugu, kad galime detaliau pasidomėti tuo, kaip galime ekonomiškai pagrysti neįgalių žmonių įtraukimą į darbo rinką. Ir mes e, vedėme kampaniją dėl deramų sąlygų sukūrimo čia parlamente gan ilgai ir visi galvoja, kad e, kalbant apie deramas sąlygas, pirmiausia, kalbame apie būstą. Bet e, norėčiau patikslinti, kad e, be jokios abejonės čia kalbame apie tai, kad reikia pritaikyti ir specialias paslaugas teikti darbo vietoje. Tas sąlygų sukūrimas reiškia, kad kaip darbdaviai gali sukurti sąlygas neįgaliems dirbti. Taigi terminologinis e, čia e, toksai pastebėjimas. Dabar klausimas. Žinau, kad vėluojame, tai atsiprašau už dėl to, bet e, norėčiau išgirsti atsakymą iš tai kokį klausimą. Pirmiausia, senasis modelis, džiaugiuosi, kad jie sakė, jog socialinis neįgalumo modelis patobulėjo, tačiau pagal senąjį modelį kai kurios tos sąlygos buvo geros, kai kurios ne ir keitėsi, ir situacija gerėjo, sąlygos buvo taikoma geriausiai darbimo praktika, laikomasi darbuotojų teisų, minimas atlyginimas ir kitos sąlygos. Taip pat buvo akcentuojamas parama užimtumui, būtent, kad negalėjai žmonės gautų paramą, bet tai būtų daroma įprasnė aplinkoje, nespecialių ap sąlygų aplinkoje. Taigi būtų gerai, kad tendencijos siekiant paramos įdarbinimui tokių žmonių sustiprėtų. Taip pat sveikinu tam tikrus aspektus susijusius su Junktinių tautų konvencija dėl neįgaliųjų teisių. Mes Europoje ir pasaulyje bandėme užtikrinti didesnę pagarbą neįgaliųjų teisėms. Šešiose šalyse buvo panalizuota, kiek politikos formuotojai naudoja konvencijos sąlygas poli, formuodami politiką savo šalyse neįgaliųjų atžvilgių. Ir trečiasis klausimas yra susijęs taupimo priemonių ir karpimų ekonominių, ekonominį įtaką. Akivaizdu, kad neįgaliai žmonės čia labiausiai nukentėjo nuo tos ekonominės krizės. Jie labiau yra pažeidžiami, labiau didesnė tikimybė, kad praras darbą, negalės siūlyti savo paslaugų. Taigi mes dabar vertiname šios studijos rezultatus ir neužduodame klausimo esminio, ką jūs išsiaiškinote šito tyrimo metu. Aš pats, kalbėdamas apie savo šalį, Junktinę karalystę, šiek tiek pasidomėjau ir uh, E, tris kartus didesnė tikimybė, kad e, negausi darbo, jeigu esi neįgalus arba jį prarasi. Taigi turime čia tokius duomenis ir tos kvotos tampa netokios jau dosnios įdarbinant neįgalius žmonės, bent jau taip yra mano šalyje. Tai reiškia, kad prieiga prie darbo, kai vyriausybė teikia paramą neįgaliems žmonėms įsidarbinti. Ir čia ta ekonominė nauda yra tokia, kad e, iš tiesų nėra prasminga apkarpyti finansavimą šioje srityje. 2008 metais, kai mano partija vadovavo, 35 procentai naudos gavėjų buvo neįgalėjai, e, neįgalėjai ir dabar pagal šią, šioje vyriausybėje tik 15 procentų neįgaliųjų gauna tokią paramą. Taigi aš manau, kad e, žmonės Didžiojo Britanijoje tikriausiai šokiruoti yra tokiais skaičiais, bet man būtų įdomu sužinoti, kaip yra kitose Europos šalyse. Žodį Suteiksiu ponui Pliūrai. Poniai Pliūrai, išklausysime dviejų klausimų. Kolegos, ponės ir ponai, aš irgi norėčiau pasveikinti Jūs, parengu šį dokumentą, padėkoti bendrai vidaus politikos krypčiai ir bandymui išsamų požiūrį parengti. Jūs e, tikrai labai išsamei nuosekliai bandėte įvertinti, kiek veiksminga yra remti neįgaliuosius žmonės darbo rinkoje. Aš manau, kad dabar tinkamas momentas pasakyti, kad tikrai esu labai dėkinga už tai ir norėčiau padėkoti tiems užimtumo komiteto nariams, kurie aktyviai dirbo šioje srityje ankstesnėje kadencijoje, nes būtent jų iniciatyvos dėka ir buvo parengtas šis dokumentas. Aš turėčiau pasiūlymą. Šis posėdis turėtų būti laikomas pirmąją galimybę kalbėti apie šio dokumento projektą. Šis dokumentas yra tikrai gan išsamus, o pasirinkta tema yra gan sudėtinga. Dokumentas dabar yra tik tai anglų kalba pateiktas, taigi aš negalėjau su juo susipažinti, jo panalizuoti tinkamai. Aš manau, kad kiti kolegos gal irgi tą patį pasakytų savo ruoštų. Dėl to, kalbant apie terminus, iki kada turime pateikti pastabas, tai yra rydienos rytas, nerealistiškas yra toks terminas, nes nepakaks laiko mums komentarams pateikti. Mes turėtumėme laikyti, laikytis tokių pačių standartų kaip ir pranešimo atveju. Ir aš manau, kad reikia maždaug mėnesio, kad mes galėtumėme tinkamai susipažinti su šio dokumento projektu ir kad galėtumėme konsultuotis su savo ekspertais. Šis tai yra labai svarbu, nes oficialioji dokumento versija, aš manau, bus cituojama ne kartą ir bus tai kaip ir atspirties taškas ne tik mūsų darbui parlamente, bet ir kitiems tyrėjams ir mokslininkams. Tai bus įkvėpimo šaltinis, tai bus įkvėpimo šaltinis ir nevyriausybinėms organizacijoms ir apie tai bus kalbama ir nacionaliniuose parlamentuose. Dėl to, atsižvelgiant į tai, kiek svarbus yra šis dokumentas ir koks jo potencialus poveikis, labai svarbu, kad ta informacija, kuri yra pateikiama dokumente, atspindėtų realybę ir būtų aktuali. Taigi svarbu, kad būtų naudojamasi šiuo dokumentu, nes tai yra svarbi priemonė lengvinanti mums darbą. Taigi aš norėčiau dabar iškelti tokių bendrų abejonių. Aš manau, kad dokumentas, jame nėra atsižvelgiama į pasaulinės ataskaitos dėl neįgalumo rezultatus. Ta ataskaita parengė Tartautinė sveikatos organizacija, pasaulinė sveikatos organizacija, remiant Tartautiniam valiutos fondui, bet nėra daroma nuoroda į šį dokumentą. Ir nežinau, E, kokie čia ekspertai dirbo ties šio dokumentu. Nėra e, jie įvardinti, nėra parašyta, kokius dokumentus jie parengė, trūksta tokios informacijos. Aš suprantu, kad jūs taikėte čia kažkokią tai metodiką. Ir jūs dirbote pagal tam tikrus kriterijus jūs pasirinkote kai kurias valstybės narės ir aš tikrai apgailestauju, kad jūs e, neatsižvelgėte į situaciją Lenkijoje atlikdami tą analizę. Taip pat nematau ir pastabų iš Lenkijos ekspertų pusės. Taigi apibendindamas e, galėčiau dar kartą pasakyti, kad šis dokumentas tikrai yra labai vertingas, nes jame yra apibendinami patys svarbiausi komponentai, kurie yra labai svarbus, priimant sprendimus, analizuojant investicijas ir jų daromą poveikį. Tai yra svarbu bet kokiam politikui, nes tai leidžia mums tiksliau žinoti, kas vyksta realiai ir priimti tinkamus sprendimus bei formuoti reikiamas um, teisingas nuomonės. Taigi aš norėčiau kreiptis jūsų ir paprašyti, kad būtų skirta daugiau laiko, kad mes galėtumėme susipažinti tinkamiau su šiuo dokumento projektu, tą padarykime kruopšiai ir nuosekliai ir kad galėtumėme parengti savo pastabas. Ir aš taip pat e, kreipdamasis norėčiau pritarti tam, ką deklaruoja Adamas Koša. Jis šiandien nepasisako, bet aš kalbu ir jo vardu ir prašau numatyti ilgesnį laikotarpį pastaboms teikti. Ačiū. Tie klausimai, kurie buvo užduoti dėl vertimo dokumento ir terminų. Čia politikos departamentas tuo pasirūpins. 232 puslapiai tokio dydžio yra ši ataskaita. Ir matyt, mes turėsime labai atsargiai ir dosniai elgtis su tuo dokumentu. Taigi esu įsitikinusi, kad politikos departamentas suras sprendimą ir bus įmanoma visiems norintiems susipažinti tinkamiau su dokumentu ir tiems, kurie norės pateikti pasiūlymų, kad galėtumėme tai traukti į bendrą procedūrą. Politikos departamentas pateiks daugiau informacijos apie tai. Toks būtų mano trumpas atsakymas į jūsų iškeltus klausimus. Pone Pliūra. Švedijoje pas mus roko muzikantas, taip vadinasi, Pliūra. Taigi dabar suteiksiu žodį ekspertams, kad jie atsakytų į klausimus, prašau. Ačiū. Aš atsakysiu į kitus klausimus, kuriuos jūs, jūs irgi uždavėte vėliau, o pirmą atsakysiu į pono Hauito klausimus. Pirmia, pirmasis buvo susijęs su tomis specialiomis sąlygomis darbo vietoje ir kiek keitėsi situacija. Uh, Problema čia yra ta, kad, kaip minėjo labai teisingai ponas Hauitas, čia yra iš principo dvi problemos. Pirmiausia, koks yra tikslas tokių darbo vietų ir kitas dalykas yra standartai ir sąlygos tokioms darbo vietoms egzistuoti. Yra situacijų, kai žmonės tokiose darbo vietose yra vertinami kaip darbuotojai ir jiems galioja darbo teisė, bet ne visur taip yra. Uh, Ir čia vėlgi dar viena problematika, dar viena problema. Yra tų problemų elementų labai daug ir mes bandėme e, tik tai susitelti ties tuo klausimu, kuris e, mums buvo iškeltas, nes priešingų atveju būtų tekę parengti dešimt tokio dydžio ataskaitų. Dėl Junktinių tautų konvencijos, dėl neįgaliųjų teisių. Mes ataskaitoje pateikėme lentelę, kur rodome, kaip yra gyvenamas tas e, laisvanoriškas e, protokolas, kurios valstybės narys yra ratifikavusios, kurios ne. Aišku, pirmiausia, kyla klausimas, ką tai reiškia praktikoje ir ar yra <clears throat> įgyvendinamas tas protokolas įstatymuose. E, trumpas atsakymas ir apie tai vėliau pakalbės ir Geretas, apie ekonominius aspektus ir finansinę krizę. Ir tos priemonės, kurias mes aptarinėjome, jos tikrai labai nukentėjo nuo finansinės krizės, Europos socialinis fondas buvo didelė pagalba, bandant kompensuoti tas lėšas, kurių valstybės narės negalėjo ar nenorėjo skirti dėl finansinės krizės. Apie tai kalbama ir ataskaitoje detaliau, čia yra konkretus skyrius tam skirtas, kur kalbama apie Europos socialinį fondą. Tai tikrai poveikis buvo didžiulis ir Geretas gal dar papildys mano pasisakymą, po to grįšiu prie jūsų klausimų. Ačiū. Aš norėčiau paliesti klausimą dėl taupimo programos poveikio. Pirmiausia, daroma nuoroda yra į Junktinės karalystės poveikį ir ekonominė analizė, kuri buvo atlikta vertinant neįgalumo diskriminavimo akto poveikį. Mes bandėme išsiaiškinti, kiek e, tai koks yra tas poveikis toje analizėje. Ir platesnis klausimas, kiek makroekonominės politikos paveikia darbo rinką, tai yra labai diskutuot, aptariamas, aptarnėjimas klausimas, e, kurį reikia analizuoti. Ir literatūros yra nemažai dėl to paski, poveikio pasiskirstimo ir bet kada, kai labiau įdarbinamos neįgaliųjų grupės. Dažniausiai kalbama apie tas darbo vietas, kur yra daug perkelimo ir tos įmonės turi pristaikyti prie ekonominio aplinkybių. Taigi aš kokių tai konkrečių įrodymų neturiu, bet aš kiek suprantu tą literatūrą, tai yra didžiulis neproporcingo poveikio potencialas tiems žmonėms, kurie neįgalus dėl to, kad darbo rinkos, jie, jie, dėl to, kaip jie yra patekę į tą darbo rinką. Aš dar norėčiau kelis klausimus pa, pakomentuoti. Aš dėl terminų ar kalbų vertimo negalėčiau čia nieko pasakyti, tik tai galiu pridurti, kad tai, ką jūs sakėte apie Lenkiją. Dėja, mes parinkome tik šešias valstybės narės, turėjome 20, 22 valstybės turėjo likti nepanalizuotos, nors visas būtų įdomu panalizuoti. Mes toje studijoje bandėme įvertinti mas praktiką taikomą, vertinant kaštą kaštus ir naudą, kad susidarytume tokį bendresnį požiūrį apie valstybės narės visas, tačiau tikrai radome įdomių pavyzdžių Lenkijoje ir jeigu perskaitysite tą ataskaitą, tikiuosi, kad ji bus išverta į, išversta į Lenkų kalbą, tai mes Lenkiją tam tikrais atvejais minime. Taip pat suprantame, kad ne, nepacitavimo visos literatūros, kurią radome, jūs minėjote Pasaulio banko, sveikatos organizacijos ataskaitas. Čia irgi bandėme atlikti tokį pirminį tyrimą ir tą ataskaitą pagrysti ekonominę analizę bei šalių ataskaitomis, ataskaitomis apie šalis. Turint omenyje, kad laiko turėjome nedaug ir jeigu būtumėme turėję daugiau išteklių, tikrai tas, ta ataskaita būtų galbūt ilgesnė ir būtų įtraukiami kiti aspektai, nes nėra tokio nuoseklaus dokumento, kur būtų pristatoma visa bendra situacija. Ir gal šiek tiek peržengėme jau į tas studijos, um, studijos tikslus. Dėkuoju. Dabar kiti klausimai ir pasižiūrėsime, ar turėsime laiko atsakymus išklausyti. Pane McIntyre. Labai ačiū. Labai ačiū Jums už pristatymą šios ataskaitos. Norėčiau pirmiausiai pasakyti, kad e, mano frakcijos kolega, kuris atsakingas už šį klausimą, negalėjo, tiksliau kolegė Helga Stevens negalėjo atvykti pas mus, bet ji norėjo uh, E, kalbėti apie tą patį, ką, apie ką kalbėjo ponas Pliūra. Tai yra e, vertimas šios ataskaitos į kitas kalbas. Man tinka tai, kad ji pateikta anglų kalba, bet kitiems kolegoms kyla problemų. Taigi toks pirmas pastebėjimas. Kolegė taip pat norėjo, kad aš pasakyčiau, jog ji norėtų pasitikslinti kai ką. Jinai e, sako, kad tik trys ekspertai minimi tyrime. Jūs sakėte, yra šeši. Kodėl tik apie tris kalbama? Vengrijos, Vokietijos ir Belgijos ekspertai specialistai minimi. Aš nežinau, ar e, galėsite man atsakyti į šį klausimą. Būtų naudinga. Kitas dalykas. Kolegė klausė e, kodėl pasaulinė sveikatos tos e, neįgalumo ataskaita 2011 metais ten yra 370 specialistų minima iš viso pasaulio. E, su pasaulio banku pasaulinė sveikatos organizacija parengė šią ataskaitą ir kalbama apie neįgalumo kainą. Ar jūs rėmėtės ataskaitą kolegijas taip pat? E, kolegė savo, kad nepakankamai daug noro daroma jungtinių tautų CPD komiteto darbą. Bet taip pat jinai reiškia savo dėkingumą už jūsų atliktą darbą. Dabar aš savo ruoštų noriu kai ko jūsų paklausti. E, kaip jau supratote, turbūt aš esu taip pat iš Britanijos. Ponas Hautas, mano tėvinainis, jau pasisakė. O aš manau, kad turime puikių, nuostabių pavyzdžių Būtų malonu buvę, kad jūs būtumėte pažiūrėję į e, tai savo tą ataskaitoje. Vieną jūs atvejį minėjote. E, karališkosios Britų legiono pramonės, tokia e, pramonės asociacija, tokia organizacija egzistuoja. E, kuris suteikia labai palangės sąlygas žmonėms su negale, taip pat e, teikia jiems konsultacijas. E, turime galvoti apie socialės paikraipos įmonės, įmonės, kuriuose dirba neįgalus žmonės bet jos turi tikrai labai sėkmingų, įspūdingų rezultatų. Norėjau paklausti, ar jūs žiūrėjote į tokias įmonės ir ar galėtumėte ką nors pakomentuoti, ponė Melin? Dėkoju. Ačiū pranešėjui už puikią studiją. Man ji labai patiko. Norėjau patikslinti šį beitą įmonių požiūrių, nes aš pati esu dirbusi įmonėje ir nepaisant to daugelio gražių žodžių, bent jau Italijoje ir kitose šalyse, kurias daug maž žinau, nu, galėčiau pasakyti, kad įmonių vadovai, e, nepaisant visko, nenoriai integruoja neįgalius asmenys į darbo rinką, nenoriai priimasi savo įmonės. Tai laikoma našta. Ir su, kartais taip suprantama, kad iš visuomenės į įmonių vadovų lygmenį turi būti perkeltos tos pastangos integruoti negalius asmenys. Be abejo, mes galime priimti kiek norime teisės aktų, jų yra daug, bet manau, kad nepakankamai buvo nuveikta visuomenės lygmenį. Mes nesistengėme pakeisti mentaliteto, o tą reikėtų daryti, nes skaičiai rodo, kaip jūs teisingai sakėte, kad pasikeitimai reikalingi nedarbo procentas auga, ypač e, tiems žmonėms, kurie yra neįgalus, jų nedirbančio dvigubai daugiau negu sveikųjų. Italijoje situacija iš tikrųjų dabar su užimtumu yra labai sudėtinga. Jūs taip pat Italijos neįtraukėte į, į sąrašą tų šalių, kurių duomenys ėmėte, bet e, į mūsų įdarbinimo agentūrą yra kreipęsi per 16 tūkstančių e, asmenų, 41 tūkstantis darbo vietų yra numatytos sukurti, 18 tūkstančių iki šiol pavyko rasti darbo vietas. Manau, kad visi Europoje turėtų prisimti įsipareigojimus, bet kad tai neliktų tik įsipareigojimais. Būtina, kad tiek socialinių požiūrių, tiek mentaliteto keitimo požiūrių vyktų realūs pasikeitimai. Ir manyčiau, kad labai klaidinga yra vertinti neįgalų žmogų kaip naštą įmoniai, nes ne tik finansiškai ir ekonomiškai tai turi būti naudinga. Tai yra e, visai kitoks žingsnis, nebūtinai materialiai apčiuopiamas, pagerėja žmogaus gyvenimo kokybė, E, keičiasi atmosfera įmonėje. Aš manau, kad reikėtų, ko gero, turėti bendras taisyklės, kad duomenys būtų galima tarpusavį palyginti ir manau, kad turime keisti patį modelį. Nes šiandien visuomenė kuria tam tikrą neįgalumo jausmą. E, trūksta žmonėms gebėjimo prisitaikyti. Ir dažnai neįgalių žmonės visuomenė nustumia į, į užrybį. Vyksta viskas būtent taip, o net virkščiai. Ir norėčiau pasakyti, kad Italijoje neseniai štai pasklido naujiena. Darbo reikalų ministerija štai paskelbė, kad nebus refinansuojamas fondas neįgaliųjų žmonių teisėjai darbą finansuoti. Tai bus nuo 2015 metų ir tai yra labai bloga žinia. Manau, kad jeigu duomenys būtų blogi, jei tada, kai, jau tada, kai įmonių vadovai galėjo pasitaudoti įvairiais privalumais ir mokesčių nuolaidomis, tai įsivaizduokit, kas bus ateityje, kai tų nuolaidų tiek nebežadama. Tai štai, ponia Taisen. Sakė, kad sieks pagerinti Europos strategiją neįgaliesiems ir galiausiai iš tikrųjų yra ties laikas veikti. Veikti, kad valstybės narės nesilaikytų priešingos pozicijos negu tos, kuri yra deklaruojama. Ačiū. Si, le, le... Pone Merlin, ačiū, ponė pirmininkė, tema apie kurią buvo kalbama, yra labai įdomi. Čia susijęmos pakankamai šokiruojančios žinios. Atlyginti už neįgalumą e, privalu, e, tačiau tai yra materialiai nevertintini dalykai. Būtina, kad žmonės turėtų galimybę e, pasinaudoti tuo, ką jie gali daryti. Ir Maničiau, kad nacionalinė pareiga kiekvienai šaliai yra atlyginti žmonėms, kurie ne, padėti jiems, jeigu jie negali dirbti pilną jėgą. Manau, kad būtina numatyti e, neįgalumo apibrėžimą. Bet tai reiškia, kad labai sunku tokį apibrėžimą parengti, net šokiruoja tie bandymai apibrėžti visiems tais žodžiais, o kas yra neįgalumas. Manau, kad kiekvienas turi turėti galimybę visuomenėje turėti jam tinkančią profesinę vietą. Tai yra svarbiausia. Mums buvo pasiūlytos įvairios gairės, mūsų supratimų visos yra įdomios, jos yra tinkamos naudoti ir yra vienas kitas papildančios. Norėjau pabrėžti ir manau, kad jūsų pranešimas, kai jau būsime perskaitę visą, padės žengti tuo keliu, kad kiekvienoje valstybėje narėje atsiras e, pagalbos darbo dėka centrai. Prancūzijoje tokie egzistuoja, pažodžiui taip ir vadinasi. Ir ten yra bandoma sudaryti sąlygas dirbti žmonėms, kurių fizinė būklė ar, ar kitokia būklė neleidžia dirbti kitose darbo vietose. Žmonės, kurie ten dirba, turi darbo vietas, kurios yra e, pagal nuolatinės darbo sutartis padarytos, Kai kuriais atvejais, kai negalia laikina ir, tie, e, ir darbo sutartys yra laikinos. E, svarbiausias tikslas tokių centrų yra pasiekti, kad būtų teikiamos paslaugos, kad būtų mokam, kad neįgalus asmenys turėtų galimybę dirbti ir mokėti socialinės įmokas. Ir manau, kad prireikus tam galima būtų pasiteikti ir Europos socialinio fondų lėšas. Viskas, kas yra labai sunorminta, kvotos ir sankcijos, be viso kito yra negražus dalykas neįgalių asmenų atžvilgių. Tai, be, tai aišku, gali paspausti darbdavius, tačiau mes juk žinome, kad valstybės narės suvereniai, suvereniai priimama sprendimus e, užimtumo srityje, tad nedaug čia galėsime nuveikti. Be abejo, negalėsims padėti reikia. Manau, kad tie centrai, kuriuos aš minėjau, pagalbos darbo dėka centrai a, turėtų būti tie, kurie a, turėtų padėti žmonėms išgyventi tas krizės. Dėkoju. Madam Steinruck. Pane Steinruck. Ja, zunächst. Dėkoju. E, tiesiog salė vis labiau ir labiau šalta, tai neturi nieko bendro. E, su tema neturi, bet reikėtų įspėti kompetitingas tarnybas, nes salė tikrai šalta dirbti. Ačiū pranešėjams, ačiū už pateiktus dokumentus. Tai suteikia mums peno apmąstymams. Svarbiausias tikslas yra padėti tiems negeriems žmonėms gyventi nepriklausomai, taip kaip jie nori. Būtinas pašalinti kliūtis jiems trūkdančias patekti į namus, patekti į darbą Nuo pat gimimo žmonės turi jausti valstybės rūpestį, o neįgalėjai taip pat turi jausti rūpestį nuo pat e, invalidumo pradžios. Labai svarbu buvo, kad Europoje būtų remiamasi bendromis savokomis. Ir reikėtų taip pat numatyti E, datas, nuo kada jos galios. Reikėtų bendrų taisyklių rinkinių mums visiems, tai būtų tikrai naudinga. Naudinga siekiant, pavyzdžiui, nustatyti invalidumo atvejus. Aš esu iš Vokietijos, žinau egzistuojančią mano šalyje kvotų sistemą. Ar visiems, pavyzdžiui, aišku, kad tai padeda geriau integruoti negalius asmenys į darbo rinką tiek visuomenėje, tiek darbo aplinkoje ta integracija dėl kvotų yra palengvinama. Jeigu dar pasitelkiamas mokestinis e, režimas ir galimybė šioje srityje, tai reiškia, kad žmogus gali įmonėje pasilikti ilgam dažnu atveju. Ir tai reiškia, kad žmogus suteikiama laisvė e, siekiant prieigos prie darbo rinkos. Jūs taip pat minėjote, kad ta patirtis turėtų būti eksportuotina ir į kitas ES valstybės. Kalbėjome apie kliūčių pašalinimą ir tai yra labai svarbu. Komisija sudarė 2014 metų darbo planą. Iki šiol nieko reikšmingesnių nuveikta nebuvo. Aš esu iš Renalijos Palatinos regionų. Mes esame numatę regione E, priimti sprendimus, kurie įpareigotų pašalinti kliūtis trūkdančias neįgaliems žmonėms. Turime darbo rinką, kur yra numatytos e, mums visiems galiojančios taisyklės šioje srityje. Ar galėtumėt pasakyti, ar neįgalių asmenų laisvės yra sumažintos darbo rinkoje, ar jos sumažesnės, ar ne? Man teko susitikti su žmonėmis, kurie turėjo vieną ar keletą negalių. Ir tie žmonės man sakė, kad Vokietijoje socialiniai darbuotojai ne, negali peržengti Vokietijos ir Prancūzijos sienus. Kitaip tariant, 50 km atstumu jau nebegalima teikti savo pas, paslaugų. Tai kur čia vieningos rinkos savokos įgyvendinimas? Tai taip pat yra susiję ir kitų klausimų. Neįgalaus asmens europinė neįgalumo kortelė. Tai būtų naudinga. Ko gero, tai būtų naudinga ir visus klausimus būtų galima spręsti pagal bendras taisyklės. Žinome, kad yra įmonių komitetai dažnos, daugiausia ES įmonėse. Ten gali būti darbinami neįgalus asmenys. Ir kad situacija gerėtų, kad tie žmonės būtų geriau priimami, kad geresnės sąlygos būtų, ko gero reikėtų sudarant įmonių komitetus įtraukti jos ir uh, tuos asmenys, kurie turi negaliu. Ačiū. Esamės. Ponas Fantulis, labai ačiū pirmininkė. Jeigu pasižiūrėsime investicijų sąnaudas ir gražą tam tikrose sektoriuose, e, labai įdomius rezultatus pamatysime. pavyzdžiui, kiek investuojama į vieną darbo vietą ir tada galima atlikti tam tikrus vertinimus platesnį vertinimą padaryti, kaip vertinant naudą visuomenėje. Ne tik ekonominės sąnaudos yra svarbu. E, kartais e, būtent apie tą aspektą pastarai reikia galvoti. Mes turime plačiau žiūrėti apie integravimą darbo rinkoje. Aš asmeniškai turiu patirties šioje srityje. Uh, turiu vieną artimą žmogų, kuris e, turi negalę ir mes turime labai atsargiai žiūrėti į visą šį klausimą. Nereikia galvoti, kad tiems žmonėms e, kažkokia išmalda ar labdara suteikiama. Reikia suteikti jiems galimybės. Ir manau, kad toks būtų teisingas požiūris kaip galima plačiau interpretuoti šį klausimą, ne tik ekonominė prasme viską e, vertinti. Ir aš tikiuosi, kad jūsų tyrimas taip pat bus išviesas į kitas kalbas, kad mes galėtume įsigilinti. Išgirdome visus komentarus, klausimus. Diskusija su politikos departamento atstovais bus surinkta šiuo klausimu. Koordinatoriai galbūt dar pasižiūrės šį klausimą. Reikia pasižiūrėti, kiek kainuos vertimas ir kokios yra galimybės finansuoti vertimą. Neatsakyti dar klausimai. Trumpai raštu jums bus atsakyta į šiuos klausimus iš autorių. Taigi grįžime prie šių klausimų labai greitai. Raštu gausite informaciją, taip pat kalbėsime apie tai. Ir manau, kad per šią kadenciją mes e, kažkokią formą vėl grįšime prie šio klausimo svarstymo. Dėkuoju visiems už pasisakymus ir komentarus. Labai ačiū visiems. Uh, we'll Dabar pereisime prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra naujos užimtumo formos, užimtumo santykių naujos formos. Eurofound pristatys dokumentą informacijos apie naujas užimtumo formas ES visose šalyse ir Norvegijoje. Išgirsime komentarus o paskui turėsite šiek tiek laiko sureaguoti iki posėdžio pabaigos. Dabar suteiksiu žodį Airin Mendel, kuri Eurofound užimtumo ir pokyčių skyriuje e, atsakinga už mokslinius tyrimus. Prašom. Dėkuoju, gerbimi parlamento nariai, dėkuoju Jums už galimybę E, pristatyti mūsų mokslinių tyrimų projektų apie naujas užimtumo formas rezultatus. Tikriausiai prisimenate, kad prieš porą savaičių mūsų direktorius e, jums informavo, kad Eurofound vaidmuo yra teikti informaciją, žinias E, srityse susijusia su socialinio užimtumo politika. Aišku, užimtumo politika yra labai svarbus e, subjektas mūsų tyrimo projektuose. Mes atlikome tyrimą apie naujas užimtumo formas, platesnis kontekstas. E, egzistuoja jau tam tikrų žinių, politinių diskusijų vyksta apie tai, kad egzistuoja naujos užimtumo formos, tačiau e, šiaip nėra didelio aiškumo apie tai, kokios yra tos naujos formos, kas atsiranda Europos darbo rinkose, kokios savybės turi tos formos ir kokį poveikį jos turi darbo rinkai apskritai ir darbo e, sąlygoms. Ir mes e, savo tyrimo projektuose siekime išsiaiškinti tai ir parengti tam tikrų politikos rekomendacijų rekomendacijų. Išeities taškas. Ką mes suprantame kaip naujas e, užimtumo formas projekte? Kaip įsivaizduojame, Europoje egzistuoja didžiulė įvairovė, atsižvelgiant į darbo, rink, darbo rinkų tradicijas, e, teisės aktus, standartus, tradicijas, kolektyvinių sutarčių, socialinio dialogo. Tai, ir tai įtakoja atitinkamai naujas užimtumo formas. Uh, Mes pasižiūrėjome į atskirą šalis, prašėme nacionalinių ekspertų pristatyti e, naujienas iš savo šalių. E, pokyčius, lyginant su tuo, ką mes jau žinome anksčiau, e, darbo santykiuose, pavyzdžiui, kaip e, darbdavys ir darbuotojas bendrauja. E, kaip nueiname nuo tradicinių santykių tarp vieno darbdavio ir vieno darbuotojo. E, gali būti, kad vienas darbuotojas, pavyzdžiui, dabar samdo grupę e, darbuotojų arba grupę darbdavių samdo vieną darbuotoją ar panašus kitokie santykiai dar gali būti. Taip pat e, nauji darbo modeliai gali atsirasti, atsiranda tam tikros naujos užduotis pasižiūrėjome į pokyčius, taip pat norėjome e, plačiau pažvelgti, įvertinti e, ne tik e, darbuotojų statusą, įskaitant savrankiškai dirbančių žmogės, bet taip pat pasižiūrėjome į naujas bendradarbiavimo formas tarp savarankiškai dirbančių žmonių, pirmiausiai laisvai samdomų darbuotojų ir labai mažų įmonių. Ir jeigu pasižiūrėsime į naujienas, mes žiūrėjome į paskutinį dešimtmetį, nuo 2000 maždaug metų naujienas, gal atsirado naujų teisės aktų, naujų kolektyvinių starčių, naujos praktikos įmonių, e, teisinės struktūroje ir mes visą tai žiūrėjome. Ir e, e, nustatėme, kad devynios užimtumo formos pagrindinės atsirado, kurios susijęs su darbuotojų darbdavių sąlygomis. Viršuje matote taip pat atsirado naujo tipo darbo praktika, darbas organizuojamas novatoriškai ir yra aišku dubliavimuose tarptų dviejų sričių, o apačioje sąrašą matote savarankiškai užimtus darbuotojus minimus, jų bendradarbiavimą. darbiavimą mes neturėsime galimybės apie visus šiuos elementus aptarti, bet išsameu pristatysiu keturias sritis, kurios raudonai pažymėtos skaidrėje. Pirmiausiai, e, dalymasis darbuotojais, strateginis dalymasis mes E, tai suprantame kaip užimtumo formą, kai e, vienas darbdavys nusamdo vieną darbuotoją, bet grupę darbuotojų. Taigi atsiranda nauja struktūra, kuri yra darbdavys ir ši struktūra nusinčia darbuotoją dirbti dalyvaujančioje bendrovėje. Tai panašu į laikinai darbinamus žmonės, bet skirtumas yra tas, kad darbuotojai žino iš anksto, kokioje bendra, bendrovėje jie dirbs, nes tik tai grupėje tam tikroje dalyvaujančios bendrovės mm, įsitraukia ir taip pat darbdaviai ar bendrovės, tai gali būti ir vieša organizacija, nebūtinai privati, e, atsaky, turi bendrą atsakomybę už darbuotojus E, tai vėl skiriasi nuo laikino įdarbinimo agentūrų, bandoma užtikrinti bendrą atsakomybę dėl tų dirbančiųjų atžvilgių. Ir kitas dalykas, ta teisinė struktūra, tai yra e, e, darbdavys nėra pelno siekianti organizacija. Tikslas yra užtikrinti e, visišką užimtumą darbuotojams, derinant skirtingų žmogiškų išteklių poreikius skirtingose bendrovėse ir tokiu būdu e, tie žmonės gali dirbti visų etatų, kitaip to nebūtų galima užtikrinti. Ir kokias pasiekmes, kokius e, turi darbuotojai Matome, kad daug yra pozityvių elementų tiek darbdaviams, tiek atskiriems darbuotojams. E, darbdaviams galima pasinaudoti ištekliais, pavyzdžiui, kažkam nereikia pilno tatų dirbančio žmogaus, jis gali paskui dirbti kitur, o e, darbuotojams e, tai gerai, nes jie užtikrina nuolatinį darbą, nes tai yra darbas pilnu etatu ir išvengiama neiškumo nes kartais nepakankama yra paklausa jų E, darbo. Taigi matome, kad tiek darbuotojai, tiek darbdaviai išlošia tokioje situacijoje ir štai labai regioninis aspektas yra e, tokio darbo ir regiono patrauklumas padidėja, nes darbo vietos yra stabilesnės, galima plėtoti skirtingus įgūdžius e, regionas dėl to, kad klasteriai žmogiškų išteklių srityje sudaromi. Kitas tipas, kurį norėjau paminėti, tai yra toks nenuolatinis darbas. Kalbame apie dvi skirtingas formas. E, E, darbas su pertraukiais arba darbas pagal pareikalavimą. Su pertraukiais darbas reiškia, kad e, reguliariai arba nereguliariai darbdavys e, samdo darbuotoje tam tikram nustatytam laikotarpiu, pavyzdžiui, projektų įgyvendinti nedėlėms užduotims arba sezoniniam darbui ar panašiai, o pagal pareikalavimą darbas reiškia kur kas labiau nuolatinio poveikio darbą, bet darbuotojas neįsipareigoja užtikrinti nuolatinio darbo, bet kada reikia išsikviečiu, tai reiškia, kad e, darbdavys gali lankščiai dirbi, bet daugeliu atveju darbuotojui toks lankstumas yra nelabai priimtinas, nes jis, tas žmogus negali planuoti, neužsitikrina stabilumo dirbdamas, nes jie priklauso nuo to, kada juos iškvies dirbti. Daugeliu atveju, e, pavyzdžiui, prašoma pradėti dirbti vos ne po dviejų valandų tą pačią dieną ir e, tai e, susijęs su dideliu nestabilumu darbuotojai. Teoriškai darbuotojai e, turi galimybę atsisakyti, tačiau praktika rodo, kad jeigu jie atsisako per nelik dažnai, tada <laughs> jiems nebeskambinama, į juos nebesikreipiama ir vėl sumažė tokių žmonių galimybė dirbti ir tai atsiliepia jų pajamoms. Socialinės apsaugos sityje teoriškai viskas atrodo labai gražiai, nes daugeliu atveju tie darbuotojai tarsi turi nuolatinius kontraktus, jie turėtų naudoti socialinę apsaugą, tačiau praktiškai, jeigu jie labai retai iškviečiami, tik tai kartas nuo karto, tai jie tada negali naudoti socialinėmis išmokomis, nes daugelioje sistemų e, tai priklauso nuo to, kiek žmogus dirbo dienų ar valandų. E, darbdavo, e, darbdavių ir darbdavių darbuotojų charakteristikos dirbant tokį darbą, tai yra sektoriai, kurie priklauso nuo sezoninių dalykų ar kur paklausa yra nevienoda ten, kur e, darbdaviams reikia daug e, lankstumo žmogaus, e, žmogiškų išteklių srityje. Darbas toks yra dažnai nereikalaujantis įgūdžių, dažniausiai jauni žmonės, moteris dirba tokį darbą ir matome jau tam tikrą segmentaciją darbo rinkoje. Šis da, užimtumas pagrystas paklausą, o iš darbuotojų pusės būtinumu. E, jiems e, norėtųsi daugiau lankstumo, bet kadangi jie neturi alternatyvų susirasti kitą darbą, jie e, renkasi tokį arba turi dirbti tokį. Dėl poveikio darbo rinkoj. Iškart matote, kad labai skirtingas vaizdas nuo pirmosios skaidrės, kurią rodžiau, kur kas daugiau yra neigiamų elementų, negu kad pozityvių e, darbuotojams nes, kaip sakiau, egzistuoja didelis laipsnis nestabilumo ir net tikrumo. Kita forma, kurią norėjau pristatyti, yra informacijų ir komunikacijų technologijomis pagrystas mobilus darbas, kai dirbama ne darbdavio patalpose ar kliento patalpose. Ir tai yra e, panašu į tradicinį teledarbą. Mobilesnis tik tai tas yra teledarbas, kuris įsigalioja darbo rinkoje. Tai reiškia, kad e, tai yra labai lankstus darbo būdas, e, skirtingai nuo nenolatinio darbo, tai yra e, paklausa pagristas iš darbuotojų pusės ir skirtingai nuo atsitiktinio, ne, nenulatinio darbo, tie žmonės, kurie dirba šioje srityje, yra labiau įsilavinę, jie nori daugiau lankstumo ir jie džiaugiasi tuo, kad gali dirbti mobiliai. E, ir labai didelė dalimi pasikliaujama šio laikinėmis informacijos ir komunikacijų technologijomis, kaip planšetiniais kompiuteriais, išmanysiais telefonais ir taip toliau ir panašiai. E, kokios yra pasiekmes poveikis. Matome, kad rezultatai yra e, įvairialypiai. Pozityvus efektas yra tas, kad darbuotojai gali užsitikrinti lankstumo, taip pat daugiau autonomiškumo, galimybę geriau organizuoti savo darbą. Tai reiškia, kad našumas didėja kitomis situacijomis to nebūtų galima užtikrinti įprastinėje darbo aplinkoje, kai tokie žmonės turėtų būti, būtų priversti e, laikytis hierarchinių santykių darbe. E, pavyzdžiui, jiems būtų daugiau reikalavimų e, pateikiama dėl neigiamų e, aspektų. E, visą laiką gali būti išsiugdyti jausmas, kad tu turi būti pasirengęs dirbti bet kada, bet kuriuo paros metu, tai kelia daugiau streso, ypač sunku derinti gyvenimą ir darbą, asmenį gyvenimą ir darbą, taip pat socialinė izolacija gali atsirasti, nes žmonės nebendrauja su kitais žmonėmis. Ir paskutinė užimtumo forma, kurią norėjau pristatyti, yra čekiais pagrystas darbas. Daugeliu atveju tai ne, toks darbas nėra pagrystas. E, sutartimi tarp darbdavio ir darbuotojo, tačiau tam tikrais čekiais e, darbuotojas ar vartotojas perka iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, viešųjų institucijų, kurios siūlo tokius čekius ir pagal tuos čekius samdomas darbuotojas ir tie čekiai dažniausiai e, apima ne tik atlyginimą, bet ir tam tikrą socialinės apsaugos dalį, daugeliu atveju ir draudimą nuo nelaimingų atsitikimų. Pirmiausia, tiksliau. Ir e, kai kurios šalis, kurios įvedė tokį darbą, yra legalizuoti darbą pirmiausia žemės ūkio srityje ir pagalbos e, namuose e, srityje. Praktiškai mes matome, kad tuose dviejose sektoriuose dirbama pagal tokią čekių sistemą, kai kurios šalys įvedė tam tikrus apribojimus, pavyzdžiui, E, dėl to, kas gali dirbti, ar apimti, kur galima būti naudoti tie čekiai tam, kad nebūtų išstumtos kitos e, užimtumo formos. E, ir poveikis koks yra. Matome, kad ne vienodas, tam tikri yra pozityvus rezultatai, kurie ne, tarp pozityvių, tai yra įteisinimas e, tokio darbo, darbuotojas taip pat E, užsitikrinę tam tikrą socialinę apsaugą ir kita vertus yra neigiamų aspektų socialinė izolacija, pavyzdžiui, pirmiausiai dėl žmonių, kurie padeda namuose žmonėms tvarkytis, nes tie darbuotojai dirba tada, kai šeimos narių kur, tuose namuose, kuriuose dirbama, nėra ir tie žmonės nepalaiko ryšių su tai žmonėms, kuriems dirba. Taigi pateikiau tik tai keturis e, pavyzdžius, bet e, kaip matėte, kad e, svarbiausias dalykas, ką mes nustatėme, yra lankstumas, kurio nori ar darbdavys, ar darbuotojas, arba abu. Mes pamatėme, kad kai kurios užimtumo formos turi tikrai didžiulį potencialą, kadangi abipusės išlošia tačiau yra ir kitų formų, kurios nėra tokios aiškios, ypač jau kalbėsime apie nenulatinį darbą, e, mobilų darbą. Aš negalėjau kalbėti apie sutelktinį užimtumą, bet yra ir kitų klausimų, kurie kelia problemų darbo rinkoje. Tai reiškia, kalbant plačiau, kad šios naujos formos e, turi didelį potencialą e, struktūriškai keisti ES darbo rinką, ypač dėl darbo vietos, e, nebūtinai dirbama e, darbdavio patalpose ir dėl darbo laiko. E, matome didesnę fragmentaciją, bet taip pat mažiau ir kontrolės užtikrinama. Ir trečias dalykas - darbo formos nebekalame apie darbą kaip po tokį, bet apie užduotis e, nenolatinio darbo ar sutelktinio darbo atvejais ypač. Dabar kyla klausimas, ar reikia kažką daryti politikos sprendimų prieimėjams e, makroekonominių lygmenių dėl kai kurių užimtumo formų mūsų nuomonė ne nes bent jau dabar tai yra toks nedėlis reiškinys, kad pirmiausia reikia palaukti, pasižiūrėti, kaip viskas vystysis, o e, dėl kitų dalykų nėra pakankamai specifinių dalykų, tai yra susiję tik tai su tam tikru e, tipu darbų arba darbuotojų, dar, darbdavių, bet dėl kai kurių reikėtų imtis priemonių, uh, egzistuoja tam e, tikrus pozityvus elementai tiek darbėms ir tiek darbuotojams, bet mes e, matome, kad nedaug darbo rinkoje žinoma apie tokias užimtumo formas, nors yra didžiulis potencialas. Ir mūsų nuomonė reikėtų daugiau e, plačiau informuoti uh, visuomenę apie tai, apie tai, kaip galima plėsti tokius pavyzdžius, kad, jie, kad tokia praktika paplistų ir būtų naudinga visiems. Taip pat reikia galvoti apie tam tikras paskatas, o nekalbėti tik apie neigiamus dalykus. O dėl neigiamesnių aspektų, tai reikėtų tam tikrų struktūrų, nebūtinai gal teisinių priemonių, kaip kolektyvinių sutarčių ar e, sava noriškų elgsenos kodeksų, kad būtų galima užtikrinti tam tikrą saugumo tinklą e, darbuotojams, kad būtų jie apsaugoti nuo e, potencialiai neigiamų pasiekmių. Ir e, galiausiai matome, kad mm, kai kurios formose tokios naujos mes daugiau, daug apie jas nežinome ir manome, kad tiek nacionaliniu mastu, tiek tarptautiniu mastu reikia keistis informaciją apie patirtį ir apie įvairias struktūras, pavyzdžiui, kaip galima užtikrinti gerus rezultatus visiems. Tiek trumpai, dar kartą dėkoju Jums už dėmesį. Dabar mielai atsakysiu klausimus. Thank you very much. Um, we have a few minutes. Dėkoju. Turime šiek tiek laiko, jeigu būtų norinčių užduoti klausimų poniai Mandal prieš jai išvykstant į Airiją. Jutta Steinruk. Dėkoju. Ačiū už pateiktą informaciją. Man atrodo, jog yra labai svarbu, kad tas besikeičiantis darbo pasaulis būtų stebimas ir kad būtų ten įgyvendinti taip, ir ką jūs kalbėjote. Daug kas keičiasi, keičiasi dėl inovacijų ir yra čia ir teigiamų dalykų, bet jeigu pažvelgtume kai kuriuos modernius darbo santykius, tenka konstatuoti, jog čia sritį verta prižiūrėti labai atidžiai, nes įmonių lankstumas dažnai siekia tik, tiksliau rezultatas to viso yra tas, kad žmonės tiesiog negali gyventi normalaus gyvenimo, nes nesusidaro normalūs darbo santykiai. Ir čia norėčiau paklausti, ar nereikėtų čia veikti ES lygmenių, ar nereikėtų, kad tos naujos darbo formos būtų analizuojamos, siekiant išsiaiškinti, ar jos teisingos darbuotojams nacionalinių ir ES lygmenių. Ko gero reikėtų iškelti klausimą, nereikėtų numatyti kokią nors delspinigių sistemą ar panašią, jeigu atsiranda trikdžių. Valstybės narės ir Europos Sąjunga numatė racionalizuotus santykius darbo rinkoje. Ir egzistuoja tokių pavyzdžių keletas Vokietijoje šitokių darbo sutarčių. E, šis modelis plinta į kitas ES valstybėse. Turiu klausimą, kaip jis veikia praktiškai. Pavyzdžiui, aš galvoju apie koordinaciją tarp teisėto įdarbintojo ir tos e, struktūros, kuri atsiunčia jam tą asmenį dirbti. Ar galėčiau taip pat apie teisinius aspektus paklausti? Kaip e, elgiamas su tai žmonėmis, kurie dirba pagal laikinas darbo sutartis? arba kaip spręsti problemą tų fiktyvių savarankiškai dirbančių. Nes čia tenka atitinkamos pareigos ir darbuotojams, ir darbdaviams. Ponas Bartu. Dėkoju. Noriu labai padėkoti už paaiškinimus ir komentarus. Man atrodo, politinėme mūsų darbėje mums bus labai naudingi. Ir turiu klausimą. Kalbėjome apie keturias naujas darbo formas. Ar turite papildomos informacijos susijusios su atskirais sektoriais - transporto, statybų ir taip toliau? Aišku, yra daug sezoninės veiklos, kuri buvo paminėta, jūs kalbėjote apie žemės ūkį, bet ar yra kitokius, kitokių sektorių, ar dar kitokių naujų darbo santykių, kurie vis dažniau įsigali. Na ir kitas klausimas. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė ponia Steinruk. Mums būtų įdomu gauti papildomos informacijos mūsų politiniam darbui atlikti. Nežinome, kad yra pagrindų direktyva 89. Ta direktyva pagrindų turės būti peržiūrėta, tad būtų įdomu gauti daugiau informacijos, kad galėtume vykdyti diskusijas dėl pagrindų direktyvos peržiūros. Ačiū. Ačiū <clears throat> už pastabas ir klausimus. Dėl pirmojo klausimo, dėl keitimos informacijomis, informacija tarp institucijų. Taip, kad geriau žinotumėme, kas vyksta kitose šalyse arba įvairiuose sektoriuose arba regionuose. Uh, ir taip pat šalyse. Tai viena vertus kai kurioms įdarbinimo formoms taikomas nacionalinis požiūris ir matome dalymas į darbą, tai yra viena naujų formų. Ir gali pagalvoti, kad taip, tai manęs neliečia, kai kuriuose šalyse tai ir tiesa, bet tai yra naujose valstybės narėse tai yra labai nauja įdarbinimo forma ir mes rekomenduotumėme galbūt keistis informaciją Europoje daugiau apie tai, kaip kas yra vykdoma ir gyvenima praktikoje, nes naujosiose valstybėse narėse, kur dalymasis darbu buvo įteisintas, mes iš studijų išsiaiškinome, kad kartais tai labai neiški situacija ir darbdaviams, ir darbuotojams, nes teisinis pagrindas tam, kad būtų numatytas, matyti saugikliai, yra toks sudėtingas, kad labai sunku tai suvokti ir gali būti galbūt pabandyta ir išsiaiškinti, kaip kitose valstybėse narėse tokie palankesni teisės aktai buvo priimti arba kaip praktiškai buvo įgyvendinti tie dalykai, kad nebūtų priverstos kitos šalis iš naujo išradinėti dviračio. Dėl naujųjų tų visų devinių formų Kai kurios yra tokios naujos, kad net turėjome pavadinimą sugalvoti. Nes tai yra įprastinė praktika šalyse, bet kažkokio tai nusistovėjusių savokų nebuvo. Taigi labai gerai, jeigu mes, būtų gerai, jeigu mes iš pat pradžių keistumėmės informaciją apie tai Europoje, ypatingai apie tas formas, kur ypač išvelgiame neigiamų aspektų, kad kuo galima greičiau būtų galima kažką padaryti, kad būtų išvengta neigiamų padarinių. Toliau kalbant apie praktinį darbuotojų dalymosi gyvendinimą, strateginį darbuotojų dalymosi gyvendinimą, kaip tai veikia praktikoje. Tiesiog pirmiausia, čia kalbame apie darbdavių grupę e, tam tikrose šalyse. Panašių savogų matėme ir Vengrijoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir Vokietijoje, Austrijoje. Praktikoje tai reiškia, kad tai tokia labai regioninė priemonė, vertinant strateginę prasme. Regioninių lygmenių tiesiog daugeliu atveju yra vienas veikėjas. Tai galėtų būti institucija, ar nepelno siekianti organizacija, arba tiesiog kokia tai įmonė, kuri pradeda tą praktiką, atlieka analizę regioninių lygmenių ir žiūri, ar būtų poreikio dalintis tam tikrais darbuotojais ar būtų suinteresuotų kitų įmonių. Ir jeigu nustatoma, kad yra toks potencialas, tada kreipiamas į regioninės įmonės ir klausima, ar jos nori prisijungti prie to tinklo, ar nori dalyvauti toje veikloje. Ir jeigu surinkam, surinkama kritinė darbdavių ir darbuotojų masė, tuomet ta pagrindinė įmonė, tai prižiūrinti įmonė yra įsteigiama ir jie administruoja e, tų e, darbuotojų samdymo, atrinkimo procesus, tai yra kaip ir toks pagrindinis darbdavys administracinė prasme, nes jie yra atsakingi tada už darbdavio funkcijas ir tada koordinuoja tai su savo kitomis e, tinklo narėmis ir aiškinasi, kam kokio darbuotojo, kuriuo momentu reikia. Ir taip vyksta tas visas procesas. <clears throat> Taigi galiausiai darbuotojai dirba rotaciniu principu tose narėse, įmonėse narėse. narėse Ir čia ta rotacija priklauso nuo situacijos, nes kartais du kartus per dieną gali jie keisti įmonę arba tik du kartus per metus keičia įmonę, viskas priklauso nuo darbo pobūdžio ir poreikio. Taigi tai yra toksai koordinavimas priklausomai nuo situacijos ir tai yra labai lankstus koordinavimas, ta centrinė įstaiga, kuri viską koordinuoja ir administruoja, jos vaidmuo yra labai svarbus, nes jie turi pasitikėti to tinklo narės ir taip pat reikalingas tų įmonių narių lankstumas, nes tarkim, jeigu viena įmonė staiga negali užpildyti tos darbo vietos, kad kažkas kitas galėtų perimti tą darbuotoją. Dabar kalbant apie atsitiktinio darbo ir darbo pagal čekius. Uh, charakteristika. Čia yra įvairių reglamentų ir teisės aktų dėl atsitiktinio darbo egzistuoja tokio, tokie trumpalaikiai kontraktai e, sutartys su pertraukomis Vengrijoje, Slovakijoje, Slovenijoje, kitose šalyse matėme tokių pavyzdžių, bet čia pavadinimai skiriasi ir požiūriai skiriasi. Kartais kalba eina apie konkretų sektorių, kartais yra tam tikrų reglamentų, reguliavimo dėl priklausomai nuo to, kiek dienų ar valandų konkretus darbuotojas turi išdirbti, kiek dienų ar valandų konkretus darbuo, darbdavys gali pasiūlyti. Tai čia tokių įvairių pavyzdžių yra Belgijoje, pavyzdžiui, turizmo sektoriuje radome tokių pavyzdžių. Ir tai yra dviejų dienų kontraktai, ypač tais didelio sezono momentais. Ir kiekvienas darbdavys gali naudoti tokį darbuotoją tik šimtui dienų per metus. Kiekvienas darbuotojas gali dirbti tik 15 dienų per metus kaip atsitiknis darbuotojas. Ir taip pat čia yra numatoma socialinės apsaugos suma. Nepriklausomai nuo to, kiek darbdavys moka darbuotojui, vis tiek yra 7,5 eurų fiksuota suma mokama kaip socialinė įmoka Situacija Slovenijoje, pažiūrėjau, yra kitokia. Čia yra jaunimo integracijos savoka, būtent taikoma jauniems žmonėms darbuotojams iki 26, e, jauniems darbuotojams iki 26 metų. Čia irgi yra šiek tiek tokio pribojimų ir čia požiūris visiškai kitoks, nes darbdavys ir darbuotojas tiesiog viens su kitu nedirba. Yra specializuotos įdarbinimo įmonės, kurios sarpininkauja. Ir iškviesnis darbas čia vėlgi tampa jis gan aktuolus Junktinėje karalystėje. Čia nėra labai aiškaus teisinio pagrindo ir bendrai kalbant tai yra įmanoma, o kai, ta, tuo tarpu kitose šalyse, tokiuose kaip Niderlandai ar Italija, iš dalies ir Airijoje yra specialūs, specialios taisyklės dėl tokių sutarčių pagal iškvietimą. Junktinėje karalystėje problema yra ta, kad kartais net nėra aišku, yra, koks yra darbuotojo statusas. Ar darbuotojas yra savarankiškai dirbantis ar kaip ir kartais jis yra iškviečiamas. Kai jis yra iškviečiamas arba kai nėra iškviečiamas, tarkim, tada jo statusas nuo to priklauso. Taigi situacija tokiams darbuotojams yra labai sudėtinga. Darbas pagal čekius, čia vėlgi sistemos yra įvairios. Jūs uždavėte klausimą apie sektorius e, žemės ūkija ypatingai, tokiose šalyse kaip Lietuva. Uh, Ir daugelie kitų šalių mes e, radome tokius darbuotojus už čekius e, Belgijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, kurie atlieka namų rašos darbus. Tiesiog Taip pat Graikijoje, pavyzdžiui, sporto renginiams yra samdomi tokie darbuotojai ir o, Italijoje jokių pribojimų nebuvo, neradome. Čia yra vėlgi dvi skirtingos sistemos. Viena vertus Tai yra daroma tarp darb, dar, darbuotojo, taip daugelie šalių yra. Belgijoje ir iš dalies Prancūzijoje yra tarpininkas, kuris samdo darbuotoją, kuris gali gauti nuolatinę sutartį, fiksuotą sutartį, e, pilną tatų pusę etato, vėlgi viskas čia priklauso, lankstumo yra pakankamai ir tada darbuotojas siunčiamas vartotojui ir vartotojas apmoka jam čekiu, čekiais, čekis perdodamas paslaugą tikinčiai organizacijai. Čia šiek tiek <clears throat> sudėtingesnė situacija. Toliau kalbant apie sektorius, aš kalbėjau, pristačiau tuos sektorius dėl atsitiknių darbuotojų. Čia ypatingai sezo, sezoniniai darbuotojai, statyba, žemės ūkis, turizmas, čia tos pagrindinės būtų sritys. Ir taip pat ten, kur daugiau nėra pastovus poreikis paklausa nėra pastovi. Tokie darbuotojai dažniau yra naudojami. Ir taip pat tai yra dažnai mažai apmokamas darbas, taigi mažai apmokamo darbo sektoriai. Darbuotojų dalymasis čia pirminė. Pirmiausia, atsirado tai Prancūzijoje, žemės ūkio sektorėje, 90-metyje, dabar tas įmanoma visuose sektoriuose, o kitose šalyse tokių pribojimų nėra. Taigi tai gali būti taikoma visur, bet praktikoje radome, kad, supratome, kad geriausiai tai pasiteisina, kai yra apvienijami keli sektoriai, kad būtų užtikrinamas balansas, pasiūlos, paklausos balansas. Ir taip pat kalbėjau apie informacinių technologijų mobilų į darbą. Tai nėra uh, apribota viena, vien, vienu sektoriumi, tiesiog kalba eina apie specifines užduotis arba darbą. Užduotys atliekamos iš kitos vietos, mo, tai yra mobilus darbas ir, pavyzdžiui, jeigu esi pardavėjas arba kirpėjas, tu, tu, la, tu, tu turi arba esi padavėjas restorane, mobiliai to darbo atlikti tu negali. Ir mes radome pavyzdžių ir daugeliu atveju nepriklausomai nuo sektorių valdytojų, val, val, val, vadybininkai gali užsimti mobilių darbų, taip pat e, reklamos e, agentai, tai yra e, kūrybinį darbą atliekantys žmonės, kurie tą reklamą gali kurti, kurie nori. Ir dar vienas atvejis, transporto kompanija kur asmo yra atsakingas už grafikų sudarimą darbo šitiems vairuotojams. Ir tą jisai gali daryti irgi mobilių pagrindų iš bet kurios e, vietos. Ačiū už visus tos faktus. Trumpas klausimas ir trumpas atsakymas. Pane Mormai, noriu užduoti klausimą. Čia paskutinis bus klausimas. Ačiū. Čia būtų teorinio pobūdžio klausimas. Darbas, darbo vieta, darbo tikslas yra pragyventi iš to darbo. Ir taip pat dirbi tam, kad galėtum išlaikyti savo šeimą. Tačiau panašu, kad tos įprastinės įdarbinimo darbo formos, tokios kaip, tarkim, dar, darbas iš namų, atsakinėjimas į telefono skambučius, laukiant, kol kažkas paskambins ir tave pasamdys. Tai yra tokios tipinės darbo formos ir jų nepakaks, kad galėtumėme apmokėti sąskaitas. Ar nes, nepritartumėte tam? Ir kitas dalykas, norėčiau sužinoti, ar tokios naujos darbo formos nebus jomis e, naudojamasi, jos piknaudžiaujama valstybėse narėse. Netipiniai, netipinis darbas, tarkim, bandoma interpretuoti, analizuoti tokį netipinį darbą. Bet panašu, kad moterys iš viduriniosios visuomenės klasės gali dirbti, pavyzdžiui, keletą valandų kaip sekretorės, bet jos neprivalo tą daryti. Aplinkybės neverčia jų, jų užsimti e, tokiu darbu. Ir galėtų jo atsisakyti panorėjusios. Taigi ar čia yra skirtumas tarp naujų valstybių narių ir senųjų valstybių narių, vertinant tokias naujas darbo formas? Ačiū. Abu klausimai yra sudėtingi, sudėtinga juos atsakyti, kalbant apie bendrai naujas darbo formas, nes tos devynios formos, kurias pristatėme, jos tokios hetero, heterogeniškos ir nei, ne, nei taip negali atsakyti. Taigi, pirmasis klausimas dėl pajamų. Galėčiau pasakyti, kad dauguma tokių darbo formų uh, nekiltų rimtų problemų, nes pajamų lygis nebūtų čia toks skirtingas. Tačiau yra tokių formų, kaip pavyzdžiui, atsitikni darbuotojai ir mm, sutelktinis įdarbinimas. Čia yra aktualu ir čia kyla pavojus, kad e, dėl to, kad darbas toks susiskaldęs, mes e, vietoj to, kad pasirinktumėme įprastinį darbą, išdalyjame tuos, tas užduotis mikrolygmenių ir tada labai sudėtinga žmonėms e, iš to pragyventi. Tai ypatingai aktualu kalbant apie atsitiktinį darbą, ypatingai darbą pagal iškvietimą. Esi iškviečiamas, pavyzdžiui, valandai retsikiais ir tiek. Ir visą laiką lauki, kol to paskambins. Ir yra tam tikrų išskirtinių prie, įsipareigojimų, negali kito darbo imtis. Ir aš, būdamas tokiu darbuotoju, tikrai negali iš to pragyventi. Panašiai yra ir su sutelktiniu darbu, tai reiškia, kad uh, internetu mikro užduotys yra išdalyjamos ir čia yra, nėra nuseklių statistinių duomenų apie tai, kokį poveikį tai daro darbuotojams. Ir čia ypač kalbame, dažnai kalbame tiesiog apie centus, apie grašius. Ir tikrai, jeigu negauni pakankamai tokių sutarčių, tada kyla pavojus, kad neišgyvensi. O kalbant apie tai, ar nebus piknaudžiaujama tomis naujomis formomis, tos formos kurios yra lankščios ir lankstumą numato tik tai darbdaviui ir per daug lankstumo darbuotojų čia kyla pavojų. Ir kaip aš sakiau, čia reiktų kažkokiu tai apsaugos priemonių, teisinių priemonių, iš, pagal kolektyvinės sutartis, reiktų griežtesnės priežiūros ir intervencinių priemonių, čia reiktų kažko, kažko imtis ir mes kaip ir ne, neižvelgiame jokių skirtumų tarp senų ir naujų valstybių narių, taigi įsivaizduoju, kad potencialas čia toks pats visur, tai nereiškia, kad yra skirtumų, kur yra poreikis ir kur apsaugos priemonių trūksta, tada visuomet galbūt tomis formomis bus bandoma naudotis plačiau arba negi piknaudžiauti. Labai ačiū Jums, ponė Mandel. Labai įdomios mintys buvo išsakytos. Kalbėjome apie privalumus ir trūkumus susijusius su lankstumu. Įdomiai, apie įdomias sritis kalbėjome. Čia norėčiau priminti komitetui, kad Euro Form, kur dirbate jūs, yra mūsų agentūra. Tai yra užimtumo agentūra. Ir mes, mūsų komitetas, visuomet e, turime galimybę kreiptis į Jūs, pateikti daugiau faktų, renkti ataskaitas. Labai naudinga, tai tikiuosi, kad Jūs to sutinkate. Dėkuoju Jums, dėkuoju visiems nariams. Kitas e, posėdis vyks gruodžio 1-2 dienomis. Ačiū.